I, I think I should have Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kolegos. Sveiki visi atvykę į paskirtojo komisaro e, atsakingo už sveikatos ir vartotojų politiką klausimus. Noriu pasveikinti Džoną Daly, atvykusi mūsų komitetą. Šios klausimus kartu vykdome su IMKO ir Žemės ūkio komitetu. Noriu pasveikinti ir kolegas iš tų komitetų, ypač IMKO komiteto pirmininką poną Malcolmą Harberį. Sveiki atvykę. Per šias tris valandas komitetas ir komiteto nariai norėtų suprasti, ar kandidatas turi atitinkamą kompetenciją šioms svarbioms pareigoms užimti, ar jis yra, yra nepriklausomas nuo interesų, ar atsidavęs Europos reikalams. Ir taip pat parlamentas norėtų įvertinti konkrečią kandidato kompetenciją užimti šias pareigas. Na ir žinoma, jo sugebėjimus komunikuoti, kas yra labai svarbu politikoje apskritai ir Europos politikoje ypač, kad būtų galima susikalbėti su piliečiais. Ponios ir ponai, turite sąrašą su nurodytų laiku klausimams. Noriu pasakyti, kad vieną minutę skirsime klausimui, dvi minutės atsakymui, 45 sekundės papildomam klausimui ir vieną minutę papildomam atsakymui. Tokios yra žaidimo taisyklės. Visi turi laikytis šio numatyto laiko. Ir noriu pasakyti, kad jeigu jūsų nebus, kai ateis eilė jūsų klausimui, jūs prarandate teisę užduoti klausimą. Taip darysime visą šį posėdį. Pone Daly, Per pastaruosius 20 metų Maltos vyriausybėje jūs dirbote įvairius darbus, buvote finansų ir ekonomikos, užsienio reikalų ir socialinės politikos ministras. Na, o dabar jūs dirbsite visos ES vardu, 500 milijonų piliečių vardu ir jūs būsite atsakingas už sveikatos ir vartotojų politiką. Šios abis rytis yra labai svarbios šio komiteto ir parlamento nariams. Na ir žinoma, e, žmonės ES taip pat rūpinasi labai šiomis sritimis. Aš perskaičiau jūsų atsakymus į raštu, jie gana bendri. Na ir per šias tris valandas mes tikimės išgirsti šiek tiek asmeniškesnę jūsų nuomonę, ką reikėtų daryti per tenčius penkerius metus. Na ir dabar pirmiausia suteikiame jums žodis žanginiai kalbai 10 minučių. Labas rytas, ponios ir ponai. Labą dieną. Tai yra ponė pirmininkė, garbingi parlamento nariai. Man tai yra didžiulė proga keistis nuomonėmis su Europos parlamento nariais. Institucijos, kuri per Lisabonos sutartį įgavo didesnį atsakomybę už Europos vizijos ir vertybių įgyvendinimą. Aš savo šalyje buvau parlamentaro nariu beveik du dešimtmečius. Tris ketvirtalius to laiko aš buvau vyriausybės kabineto narys. Ir tai davė man didelį supratimą, kaip bendradarbiavome tarp parlamento ir vyriausybės ir kaip reikia gerbti parlamento ir komiteto nuomonę. Aš dirbau vyriausybės nariu savo šalyje daug metų, daugiausia ekonomikos ir finansų sritise, vykdant reformas ir laikantis e, teisino. Bet e, per pastarosius pusantrų metų man Aš buvau atsakingas už socialinę ir sveikatos sektorius ir tai priartino mane dar labiau prie žmonių, siekiant suteikti geriausias paslaugas e, piliečiams, nepriklausomai nuo lyties, pažeidžiamumo ir kartos. Ir taip aš įgyvau pasitenkinimą įvykdydama savo esminę misiją kaip politikas. Per šias tris valandas mes kalbėsime apie įvairias temas ir keisimės nuomonėmis Tačiau visa tai e, apima vieną temą. Apriepiama viena tema, tai yra žmonės. Dabar leiskite man pakalbėti apie kai kurios dalykus gimtają kalbą. Pirmiausia, pacientai, vartotojai yra pirmoje eilėje taip pat. Tai būtų pagrindinė mano darbo tema jeigu aš turėsiu galimybę dirbti šiuose pareigose. Aš būsiu nepriklausomas ir objektyvus, vertindamas įvairius klausimus, apie kuriuos būsiu informuotas, apie, apie kuriuos esu informuotas per pastarąsias kelias savaitės. Aš e, pasitelksiu savo konsensuso kūrimo patirtį, savo veiklos patirtį iš darbo įvairiose srityse, kad būtų galima pridėti vertės tiems projektams, kurie jau pradėti ir tiems, kurie bus pradėti. Mano vizija yra susijusi su Europos piliečiais, kurie turėtų gyventi ilgiau ir sveikiau, nes jie, jeigu jie pasirinks sveikesnį gyvenimo būdą, nes e, jie galės gauti sveiko, maistingo, geros kokybės maisto ir galės pasinaudoti aukštos kokybės medicinos pagalba. Aš įsivaizduoju, kad vartotojai turi būtų, būti gerai informuoti, kurie galėtų patys priimti sprendimus, kokias paslaugas ir e, prekes jiems rinktis vartotojas ne tik turėtų būti pats lemti savo gyvenimo būdą, bet taip pat ir daryti poveikį aukšto lygio politikai, konsoliduojant tuos sprendimus, kurie priimami daugelį rinkos lygių. Vartotojai gali daryti įtaką politikai tokiuose sektoriuose kaip klimato kaita, gyvūnų gerovė ir kalbant apie tos veiksnius, kurie lemia sveikatą. Aš esu pasirengęs užtikrinti, kad vartotojai ir toliau galėtų naudotis didelio, didelio aukšto lygio apsauga, kai kalbam apie maisto saugą. Man atrodo, kad mes tokio lygio visi siekiame ir tai yra kaip gairė visam pasauliai. Naujovės taip pat yra labai svarbis, svarbus prioritetas šiuose sektoriuose, už kuriuos aš būsiu atsakingas. Ir tai turi didžiulį potencialą. Pavyzdžiui, sėklas ir augalų apsauga, gyvūnų e, gerovė, medicinos prietaisai, farmacija ir taip toliau. Mes kalbame apie galimybę siekti naujovių, kad galėtume pastarnauti piliečiams. Pone pirmininkė, garbingi parlamento nariai, kalbant apie sveikatos politiką. Mažėjantis biudžetai ir didėjantis šios didėjantis reikalavimai iš piliečių pusės kelia problemą dėl sveikatos sistemų tvarumo. Kad tą tvarumą užtikrintume, mes turime pirmiausia skirti dėmesio prevencijai. Gaila, bet 97 procentai visų išlaidų sveikatos apsaugai skirta gydymui, palyginti su 3 procentais prevencijai. Su jūsų pagalba ir parama aš sieksiu ištaisyti šį disbalansą, bandydamas įtikinti visas pusės, kad prevencija yra investicija, kuri duoda didelę gražą ateityje. Tuo pačiu keliu e, dėmesys tvariai sveikatai ir toliau lems mūsų veiksmus susijusios tokiamis lygomis kaip vėžys, e, širdies kraujagyslių susirgymai, taip pat ir e, psichinė sveikata. Mes taip pat kovosime su rūkimu, piknaudžiavimą alkoholiu, nutukimu, nes tai, kaip įrodyta mokslo, e, veda prie hospitalizacijos ir mirčių. Svarbiausia yra, kad visi Europos piliečiai, nepriklausomi nuo tautybės ir statuso, galėtų pasiekti gerą savalaikį gydimą ir jiems būtų įperkami vaistai nėra priežasčių, kodėl e, skur, žmonės gyventas skurdžiai turėtų kentėti dėl blogos sveikatos. Ir šiame kontekste mes dirbsime su Ispanijos atstovais, su taryba ir parlamentu, kad galėtume ieškoti sprendimų dėl pacientų teisų tarp valstybinės sveikatos apsaugos srityje. Mes pasistengsime panaudoti sinergijas, kurios sukuria farmacijos ir medikų, medicinos prietaisų įtraukimas į šią sritį. Mes sieksime E, naujovių, daugiau technologijų, kad e, jos būtų prieinamos piliečiams. Mes stengsimės užkimšti tą spragą e, neligybės prasme ir skirtumai tarp gyvenimo trukmės 14 metų vyrams ir 5, 8 metai moteriams <clears throat> yra vienas iš priežasčių, dėl ko reikia čia padirbėti. Tai yra taip pat E, priežastis, dėl ko prarandamas žmogiškasis ir ekonominis potencialas. Todėl mes turime siekti ir šioje srityje socialinės anglaudos. Informacija e, pacientams yra kitas klausimas, kuris yra diskusijų pirmoje eilėje. Mes manome, kad pacientai turėtų gauti informaciją apie e, receptinius vaistus ir e, farmacijos įtraukimas į sveikatos portfelį reiškia galimybę įvertinti pasiūlymus ir sustiprinti tą pacientų perspektyvą. Mes įdėmiai seksime diskusijas parlamente šiuo klausimu. Turime užtikrinti didžiausią saugą, skaitant ir kovas su padirb... vaistų padirbinėjimu, kurie parduodami per internetą. Ir aš siūlau, kad mes turime eiti, imtis veiksmų greitai šioje srityje. Kalbant apie vartotojų politiką, aš stengsiuos išlaikyti didelį profilį tiems vartotojų klausimams, kurie sukurti per pastarosius metu, metus. E, na, šie klausimai susiję su įvairiomis kolegijos kompetencijomis ir aš manau, kad mano vaidmuo būtų vienas svarbiausių iškeliant vartotojų dimensiją. Turime užtikrinti, kad bendra rinka tinkamai tarnautų vartotojams, kad jie galėtų pasiekti produktus ir paslaugas, turime kritiškai žiūrėti tai, kaip rinka tarnauja vartotojams ir kaip reikėtų pakeisti struktūrą, kad tai būtų daroma geriau. Aš matau čia galimybių ir ketinu ir toliau stiprinti vartotojų teisės ES. Turime ir toliau suteikti daugiau galių vartotojams, teikdami moksliškai pagristą informaciją ir aiškiai informaciją ir vartotojai tuo pat metu turi turėti galimybę pasinaudoti žalos atlyginimo teisę. Ir šią prasme tęsiu savo pirmtako darbą dėl kolektyvinio žalos atlyginimo, užtikrinant e, suderinamumą su tuo darbu, kuris vyksta konkurencijos ir kitų paslaugų direktoratuose. Kalbant apie maisto saugą, mes turime užtikrinti, kad mūsų teisės aktai būtų subalansuoti ir užtikrintų aukštą lygį e, ta, to saugumo ir teikiama, kad būtų teikiama vartotojams informacija, kuri būtų aiški. Na, maisto pramonė yra vienas didžiausių gamintojų e, Europoje. E, tai yra tiltas tarp ūkininkų ir tai, kas patenka ant stalo. Ir niekas e, negali pasinaudoti, negaus naudos iš to, jeigu e, saugos standartai bus prasti. E, ir e, mūsų dabartiniai standartai yra iš ankstinė priemonė tam, kad efektyviai veiktų ir vidaus rinka. Tai atitinka visų 500 milijonų vartotojų interesus ir mūsų pačios maisto pramonės interesus. Patirtis rodo, kad standartų kūrimas e, verčia mūsų pramonę e, inovuoti, rasti sprendimų, kurie atitiktų sveikatos ir saugumo reikalavimus ir sukuria produktų aukštesnę vertę. Gyvūnų sveikata taip pat yra e, vienas svarbiausių klausimų. Aš stengsiuosi užtikrinti, kad, kad visi gyvūnai galėtų pasinaudoti, jiems būtų naudingo dabartinių taisyklių įgyvendinimas. Be to, aš ketinu parengti ataskaitą apie gyvūnų transportą per metus ir e, imtis politikos veiksmų šio jautrių klausimų. Pirmininkas nutraukė kandidatą. Ačiū sako pirmininkas, mes supratome jūsų pagrindinę mintį. Pirmiausia, pirmia, pirmą kartą išgirdau e, kalbą e, maltiečių kalba ir sutikiau jums daugiau laiko vieną minutę. Na, o dabar pirmiausia koordinatoriai ir pirmiausia EPP Peter Lyze. Herr Kommissar, vielen Dank für Ihre Einführung. Ačiū labai, paskirtasis komisarė, dėkoju už įžanginį žodį. Aš manau, kad jūs įrodėte, jog patirties turite daug. Na ir kalbant apie sveikatos klausimus, jau turite tam tikrų konkrečių planų. Mane domina pacientai ir Europos sveikatos priežiūros politika. Atsakymuose raštu jūs teigiate, kad norite remti nepriklausomas pacientų grupės iš. Mhm sveikos, sve, sveikatos veiksmų programos. Ir aš manau, kad reikia čia pasiaiškinti tam tikrus dalykus. Programa jau yra finansuojama. Gal turite dar kokių naujų papildomų idėjų? Antras klausimas. Informacija teikiama pacientams apie vaistus. Jūs užsiminėte, jog su ponu Ferhoigenu vyko diskusijos šiuo klausimu ir kad dabartinė situacija, kai firmos firmų teikiama informacija pacientams nėra patikrinama, mūsų netenkina. Ir galbūt jūs galite peržiūrėti ir pe, pertvarkyti Verhogeno pasiūlymą tam, kad informacija teikiama pacientams e, susilauktų daugiau dėmesio. Dėkoju. Kalbant apie pacientų grupės, aš manau, kad matyt visi sutiksime, kad pacientų grupės yra svarbios, kadangi gaunama pamatinė informacija iš tokių grupių ir ta informacija reikalinga, kuriant naujas idėjas. Svarbu, kad priimant sprendimus mes ga, išgirs, išklausytumėme pacientų perspektyvos. Dėl to mūsų prievolė bus pasirūpinti, kad pacientų grupės susilauktų tinkamos paramos. Visiškai su jumis sutinku. Na vėlgi kalba perėjo apie e, biudžetą, sveikatos priežiūros biudžetas panašu nėra labai jau didžiulis. Sutinku, kad turi, susidurime su tam tikrais biudžetiniais spaudimais, apribojimais finansuojant tokias grupės. Ir reikia surasti, paieškoti naujų idėjų, kaip toks finansavimas taptų įmanomas. Aš mielai išklausyčiau idėjų, minčių šiuo klausimu. Ir galbūt pasitelksiu ir savo patirtį apie tai, kaip tokie planai, tokios schemos leistų padėti pacientų grupėms ir, aišku, vartotojų grupėms, taipogi, kaip tas grupės tinkamai būtų galima finansuoti, jeigu jos išliktų nepriklausomos. Reikia ir tuo pasirūpinti. Ir tai, matyt, būtų visai neblogas e, būdas tiesiog galbūt e, paieškoti kokiu tai manomų sistemų tam, kad lėšos, kurios patenka į pacientų grupės, neteitų tiesiogiai iš pramonės įmonių, kad tos lėšos pereitų per kažkokią tai sistemą, kurią galėtumėme kartu parengti, sukurti ir aš manau, kad e, mes galime aktyviai padirbėti šiuo klausimu kartu, nes tie dalykai gali, įmanomi tik tai jums bendradarbiaujant su manimi. Taigi tikiuosi jūsų paramos ir naujų minčių iš jūsų. Ačiū. Ačiū. Buvo labai tikslus atsakymas iš jūsų gautas, nors, aišku, turėjote tik dvi minutės ir neperėjote prie e, kito klausimo informacijos skiriamos pacientams. Taigi aš užduosiu papildomą klausimą. Kokiu pakeitimu ar galbūt papildymu galite įsivaizduoti Ferhogeno pasiūlymui dėl informacijos teikiamos pacientams? Atsiprašau, sako komisaras, negalėjo atsakyti į tą klausimą, bet, na, informacija pacientams yra farmacijos produktų vaistų paketas, kuris susideda iš trijų elementų e, - kova prieš vaistų padirbinėjimą, farmakologinis budrumas ir taip pat informacija pacientams. Ir visi tie elementai yra svarbus, reikia visose tose srityse ieškoti greitų priemonių Na ir kadangi vaistų pramonė dabar patenka į sveikatos priežiūros portfelį, aš tikrai pasirūpinsiu, kad būtų peržiūrėtas e, tas paketas dėl informacijos pacientams, kad daugiau atsispindėtų pacientų perspektyva pasiūlymuose. Na ir tuomet mes su jumis e, padiskutuosime apie tai. Žinau, kad ir jūs e, diskutuojate apie šį paketą parlamente. Aš labai didžiai seksiu tas diskusijas ir jūs užklausysiu. Ačiū. Dėkoju. Linda McKeven. Ačiū komisarė, dėkoju už atsakymus. Jūs minėjote žmonės ir kiek svarbus yra Europos piliečiai savo žanginėme žodėje. Mes čia sėdime, o žmonės stebi internetu mūsų diskusijas ir socialistų frakcija uh, atsižvelgia į visuomenės klausimus. Ir klausimai dažnai yra susijęs su alkoholiu, rūkimu, gyvūnų pervežimu, kova su nutukimu ir panašiais klausimais, kurie labai aktualūs e, Europos visuomeniai. Koks būtų jūsų prioritetas? Koks jūsų būtų palikimas po penkerių darbo metų komisijoje? ar daugiau paspaustumėte reikalus kovos rūkimų srityje, alkoholio vartojimo srityje, gyvūnų gerbuvio klausimais? Kus, kur būtų prioritetas jūsų, komisaras? Būsiu griežtas visose šiose srityse, nes tai yra tie klausimai, kaip minėjau savo išanginėme žodėje, kurie sukelia kančią žmonėms, sukelia mirties atvejus, patekimo į ligoninės atvejus milijonams žmonių kasmet. Tai sukelia kančią. Ir aš tikiuosi, kad mane prisimins kaip žmogų, kuris, kuris tas diskusijas perkelė į vairius lygmenis, nes kalba eina apie gyvenseną. Ir tikiuosi, kad ta diskusija bus perkelta į mokyklas, nes kalba eina apie gyvenseną, apie pasirinkimą, kaip, kaip žmogus nori gyventi, juk nieko primesti mes negalime žmogui, mes galime jį tik tai šviesti, mokyti, teikti informaciją, koks pasirinkimas būtų geresnis, kokia gyvensena būtų jiems geresnė ir leisti jiems to, tuomet apsispręsti. Ir tada jau ateina visi kiti klausimai, žymėjimas etiketėmis ir panašiai. Bet man pats bazinis tas ramstis yra švietimas. Ir aš tikiuosi, kad kuo greičiau vaikams tą informaciją pateiksime, tuo geresnių rezultatų sulauksime. Kai pradėsime kalbėti apie žalą, kokias, kokią žalą sukelia tabakas, ką reiškia piknaudžiavimas alkoholiu, ką reiškia svoris, kaip vengti nutukimo. Taigi tuo geresnis tas bus mūsų gyvenimas, jeigu mes dėmesingai e, vertinsime suvalgomų cukraus ar, ar, ar riebalų kiekį. Ir aš manau, kad tokiu būdu mūsų kartos, ateities kartos bus tik laimingesnės. Dėkoju. Komisarė. Bet ar informacijos pakaks na, informuojama yra apie alkoholio, tabako žalą jau ilgą laiką, gal galima dar kažką padaryti, nes, e, nes galbūt reikia dabar konkrečesnių veiksmų, ką pasakytumėte tiem žmonėms, e, kokie galimi būtų konkretūs veiksmai. E, informacija teikiama visuomeniai nėra e, vien tik tai kažkokie tai, na, paistalai ar, ar močiutės pasakojimai. Tai yra galimybė žmonėms pasiremiant tą informaciją, priimti tinki, t, t, tinkamus sprendimus. Ir ta geriausia praktika mūsų valstybėse narėse. Taip pat būtų labai naudinga, bandant tą praktiką perkelti į kitas valstybės narės, į jų, ima, į, į jų veiksmus. Aišku, tam reikia konkrečių programų, konkrečių veiksmų ir, aišku, lėšų. Ir prie pinigų matyti dar grįšime. Ir jeigu norime, kad to pasiektumėme, mums ir toliau ne vien tik tai skūstis reikia, kad nepakanka kažko, bet reikia turimomis lėšomis bandyti kažko pasiekti. Sveikatos priežiūros sistemos auga. Ir aišku, jeigu daugiau lėšų skirsime prevencijai ir visuomenės informavimui, aš manau, kad tos lėšos bus panaudotos teisingai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė, jūs daug kalbėjote apie prevenciją ir tai buvo vienas iš didžiausių jūsų prioritetų. Bet tas klausimas yra suprantama, centrinis. Ir e, aplinkosaugos dalykas svarbus ir poveikis e, sveikatai. E, bet čia šiame kontekste labai svarbus GMO klausimas Ir čia šiuo atveju kalbama apie mokslinius įrodymus ir šioje srityje nuomonės labai įsiskiria, įsiskiria taip pat ir mokslininkų nuomonės dėl įvairiausių technologijų. Ir dabar Europos e, e, agentūra buvo kritikuojama už tai, kad išduodant leidimus GMO pateikimų į rinką neturi, neturint pakankamos mokslinės informacijos. Ir čia paskutiniu atveju tokių buvo. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jūs e, šiaip jau stengsitės išvengti e, interesų konflikto, kai bus kalbama apie GMO atvejus, kai, vis, kai bus vis dėlto pakankamai atsižvelgiama į mokslininkų rekomendacijas? Ačiū. Of, uh, mūsų sprendimų šioje srityje pagrindas, kalbant apie patarimus apie maistą, apie maisto standartus, bendrai sveikatos priežiūros saugos srityje, e, yra mokslininkų informacija ir patarimai. Ir dėl to ypatingai svarbu pasirūpinti, kad tie patarimai būtų nepriklausomų ekspertų. Nes jeigu sprendimai yra grindžiami tais patarimais, tą informaciją mes turime tiksliai žinoti, kad ta informacija yra objektyvi, kad yra absoliučiai neįtakota. Ir galiu Jūs patikinti, kad visa informacija, visi vertinimai, kuriuos gausime, bus iš nepriklausomų šaltinių, nepriklausomi patarimai. Mes išanalizuosime galimybę nuolatos peržiūrėti nepriklausomus e, tam, tikrus, e, tam tikrų agentūrų nepriklausomumą ir jų darbo objektyvumą. Ačiū komisarė už šitą atsakymą. Taip, GMEVO vertinami e, mokslinių duomenų pagrindų, tačiau tie duomenys neprieinami visuomenės informacijai. Ir paskutiniai šiaip jau tyrimai parodė, kad reikia dar papildomų tyrimų. Ir dabar, ar jūs, e, ponė komisarė, e, galėsit e, garant, užtikrinti prie, prieimą prie objektyvių mokslinių duomenų, kurių pagrindų priimami sprendimai dėl GMO pateikimo? Since, since... Aš manau, kad tas faktas, kad informacija daro įtaką ir kad, aišku, mes primame visus sprendimus demokratiškai. Todėl manau, kad reikalingos nepriklausomos pežiūros struktūros. Ir aš pabrėžiu ne, nepriklausomos peržiūros visų sprendimų, kurie yra priimami. Uh, nes primant sprendimus gali kilti įvairių klausimų ir aš tikiu, tikiuosi, kad tokių sprendimų priežiūra, stebėsena bus naudingas dalykas. Tie klausimai, tuos klausimus turėsiu giliau panalizuoti savo darbo mm, eigoje, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta šiam darbui atlikti. Tačiau aš tikiu, kad e, stebėsena peržiūra yra labai svarbu ir taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą informaciją, kurios pagrindo yra priimami sprendimai ir e, yra kuriama politika šioje srityje. Ačiū, Mikhail Tremopulus. Ačiū, paskirtasis komisarė. Prieš vas, vasaros e, pertrauką mes rengėme gyvūnų, gyvūnų gerbuvio peržiūrėtą sąrašą. Turime pasirūpinti, kad e, nebūtų naudojamas pašaras, kurio kilmė yra iš klonuojamų gyvūnų ir jų palikonių. Ką ketinate daryti šioje srityje? Nes reikia imtis veiksmų, kadangi atsakomybė yra susiskaldžiusi, suskaldyta, nes yra sveikata ir vartotojų apsauga, vienas rytis. Na ir ta fragmentacija tikrai nėra naudinga. Kaip pasirūpinsite, kad aplinkosauginės politikos elementai, klonuotų gyvūnų poveikis, kad visi tie elementai ir kiti susiję elementai būtų svarstomi harmonizuotai, nuosekliai visoje administracijoje. Ketin, aš sutinku su jumis, kad man pradžioje, per kelias savaitės dar reiks surinkti daug informacijos ir sutinku, kad šioje srityje dėja yra daug susiskaldimo, fragmentacijos. Na ir pašarų išklonuotų gyvūnų klausimas gali sukulti, su, sukurti nemažai problemų, ne tik diskutuojant apie apskritai klonavimą, bet tai kelia ir kitus klausimus kuriuos reikia apsvarstyti mūsų piliečių labui. Dėl to aš siūlysiu, na, vėlgi, tai sakydamas turiu nepamiršti, kad e, dar tik spėjau apšilti e, kojas ir dar tik tai susipažinau su, su tomis dosie. Negaliu dabar iškilmingai pateikti visų sprendimų, kurių iš manęs jūs tikitės, bet aš tik tai uh, tikiuosi, kad mes pasiūlysime konkrečiai vertinti tą klonavimo klausimą ir parengsime ataskaitą apie klonavimą. Aš su tarnybomis apie tai jau esu kalbėjęs ir tikiuosi, kad metų bėgyje mes galėsime jau pateikti ataskaitą, konkrečią ataskaitą apie klonavimą ir tą ataskaitą po to galėsime su jumis aptarti čia parlamente. Ačiū. Genetiškai modifikuotų pašarų klausimas šiek tiek yra ignoruojamas. Ir aš manau, kad dauguma Europos piliečių pasisako prieš genetiškai modifikuotus organizmus. Kaip jūs pasirūpinsite, kad piliečiai galėtų rinktis informuotai dėl gyvūnų pašarų, gyvūnų produktų, e, gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais organizmais. Ar jūs atsižvelgsite į tai, kai bus svarstoma aplinkosaugos politika, biologinės įvairovės klausimai, kalbant apie gyvūnų kilmę, gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais pašarais. This, uh... Suprantu, kad diskusijos vyksta tais klausimais. Kai kurie netgi parlamentarai reikalauja, kad būtų uh, žymimas maistas, pašarai iš genetiškai modifikuotų organizmų. Einamojų momentų tik tai galiu pasakyti, kad aš atidžiai apsvarstysiu visus klausimo aspektus, aptarsiu atitinkamame forume tą klausimą ir dirbsiu kartu su jumis čia parlamente tais klausimais. Nemanau, kad kompleksiškų, tokius kompleksiškus klausimus būtų galima greitai išspręsti. Nes reikia atsižvelgti į tarptautinių santykių spektrą, maisto saugos ir, ir panašius kitus klausimus, nes tai sukasi apie įvairias ašis. Ir dėl to tai turėtų būti mūsų kolektyvinė pastanga. Dėkoju. Ačiū. Marina Janakudakis. Aš labai džiaugiausi, kai jūs pradžioje teigiate, kad pirmiausia prioritetą teiksite vartotojų ir pacientų situacijai. Ir taip pat jūs kalbate apie pacientų informavimo direktyvos atskirimą nuo vaistų paketo. Europos vaistų agentūra na, ir taip pat už paunę atsakingas komisaras, kaip jūs ketinate užtikrinti pusiausvyrą tarp vartotojų, pacientų interesų ir ekonominės e, farmacinių įmonių situacijos? Remarks, patients... Kaip sakiau, pradžioje pacientai yra svarbiausia. Tai nereiškia, kad nebandysime pasirūpinti, kad farmacijos pramonė išliktų konkurencinga. Pacientų interesai priklauso nuo stiprios, konkurencingos, pelningos farmacijos pramonės. Negalime plėtoti, kurti vaistų, uh, gydimo priemonių, kurios yra reikalingos pacientams, jeigu neturime jeigu nėra grinų pinigų srautų, investicijų, kurios yra reikalingos ir į mokslinius tyrimus, ir į modernizavimą, ir tų naujų produktų kūrimą. Dėl to parama farmacijos įmonėms ir pacientų interesai viena, kit, vieni kitus papildo. Ir tai, kad viskas yra įtraukta į vieną portfelį, mums dabar suteikia galimybę kurti glaudesnę sinergiją tarp tų dviejų pozicijų. Tačiau mums reikia akcentuoti, kad farmacijos įmonės turės daugiau padaryti informuodamos pacientus, tam, kad pacientai galėtų geriau rinktis. Rūpyba pacientais um, su visais to žodžio aspektais yra labai svarbus klausimas. Ir aišku, mes dirbsime su farmacijos įmonėmis tam, kad pacientai būtų informuoti, gerai informuoti, teisingai informuoti, ne, neverčiami pirkti vieno ar kito produkto. Taigi, vėlgi grįžtame prie informacijos pacientams klausimo. Tam, kad na, pacientas tartų savo žodį visose politikos rytise. Dėkuoju. Eine Nachfrage, vielen Dank. Dann haben... Labai ačiū už atsakymus. Dabar e, Kartika Tamara Liotar. Ačiū ir sveiki atvykę pas mus, ponė Dali. Europos parlamentas komisijai nekarta yra nurodęs, jog yra e, gyvūnų klonavimo taisyklės. Dar 2008 metais pasakė, kad e, kad e, e, klonuotų gyvūnų mėsa, mėsos klausimai turėtų būti įtraukti į naujoviškų maisto produktų regla, e, reglamentus ir kitus teisės aktus. Ir visa tai reiškia, kad visas šitas klausimas, e, turiu galvoje maisto produktų saugos klausimus, na, nanotehnologijos klausimai, e, E, visa tai e, bus viename pakete, bet aš norėčiau konkrečiai jūsų paklausti, kadagi komisija pateiks konkretų pasiūlymą dėl gyvūnų klonavimo. Atsakymas. Kaip jau anksčiau užsiminiau, klonavimo klausimų. Tikimės, kad per maždaug vienerius metus galėsim pateikti ataskaitą, kaip reikėtų vertinti klonavimo reikalus. Taip, jūs teisus. Jūs teisus, kad reikia šioje srityje imtis veiksmų, nes mano mm, išties neiškumas, netikrumas yra tikrai labai negeras dalykas. Tai veiks ir pacientų nuostata ir darys neigiamą įtaką vidaus rinkai ir mes suprantama, vidaus rinkoje negalim leisti neiškumo. Tačiau aiškumui pasiekti reikia, kad mes e, turėtume įsiklausyti į vieni kitų nuomonę, suvokti vieni kitų požiūrius ir tik tada jau nuspręsti dėl reikiamų sprendimų, kurie ilgainiui išeitų į naudą visiems. Man atrodo, tikrai čia gana paprastas klausimas. Tad čia šiuo atveju klausimas yra toks, ko iš mūsų tikisi mūsų piliečiai ir tikrai atsakydami tai mes turėtume glaudžiai dirbti vieni su kitais. Ir aš tikrai prisijimu įsipareigojimus, turiu pasakyti, kad aš glaudžiai dirbu su kolegomis, e, prašau jų patarimo ir taip pat ketinu dirbti ir su jumis šiuo klausimu. Baigiamosiuose baigiamosiose, baigiamosiose pastabose, aš jų nespėjau išsakyti, pasakiau, kad e, per pastarąsias savaitės jau turėjau progos susitikti su kai kuriais e, kolegomis, taip pat jūs, jumis ir taip pat pasiremiu jau savo su, sukauptą uh, E, patirtimi. E, man labai svarbus jūsų požiūris, kadangi jūs esate tiltas su savo rinkėjais ir jūs išreiškėt rinkėjų, e, rinkėjų nuomonę. Tad čia iš tikrųjų šiuose rūmuose siekiame spręsti, spręsti problemas ir kaip tik dėl tos priežasties be abejo aš pasirengęs dirbti su jumis. Ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar. Atsakydamas į klausimą, jūs paminėjot e, žodį pacientai, bet aš iš tikrųjų klausiau jūsų, ar komisija ketina pateikti konkretų pasiūlymą dėl gyvūnų klonavimo. Tad mano papildomas klausimas būtų toks. Yra ta e, tendencija, jog Europos vartotojai nenori klonuoto gyvūnų mėsos. Tad iš tikrųjų šiuo atveju kaip, kaip, kaip tada reikėtų, kaip reikėtų nustatyti prioritetus. Aš nemanau, kad aš būčiau paminėjęs žodį pacientai. Aš sakiau, ką aš, mes ketinau daryti. Gal čia išversta buvo ne taip bet aš sakiau, kad mes per maždaug vienerius metus pateiksim e, ataskaitą skirtą klonavimo klausimams. Na, o dėl to, ko nori žmonės ir kokie būtų e, priekybos tokia mėsa reikalavimai, tai bet kokiu atveju vartotojai būtų svarbiausias dalykas. Ir čia vėlgi, šiaip jau mes nepasidarykim emocingi per daug, mes turėtume realiai atsižvelgti į tai, ko nori gyventojai. Mes turėtume priimti sprendimus turėdami aiškius faktus, o ne prielaidas. Ir iš tikrųjų, jūs pasakėt teisingai, bet kita vertus mes turim gauti faktus ir jų pagrindų tada jau priimti sprendimus, kad jie būtų naudingi piliečiams. Ačiū. Tamara Name. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti šiek tiek apie vartotojų apsaugą. Pirmiausia, dėl hormonus, hormoninę veiklą veikiančias medžiagas, apie tai daug prirašyta. Uh, ir mes žinom, kad juos galim gydyti. Ar, ponė Dali, jūs e, apskritai būsit nusiteikęs neprileisti tokią hormonų veiklą e, trikdančių medžiagų? Ir šiuo atveju, kai iškils ginčių šiuo klausimu, kas bus svarbiausia - vartotojai ar įmonės? Antras klausimas. O trečias klausimas, ar jūs užtikrinsit e, valstybėms narėms teisę nustatyti aukštesnius reikalavimus negu bendrijos? Turiu galvoje, sakykime, uždrausti tam tikras hormonus trikdančias medžiagas. Ir e, ar bus vis dėlto dar galima valstybėms narėms imtis griežtesnės vartotojų apsaugos, negu toji apsauga numatyta bendrijos lygių. Ar vėlgi čia šiuo atveju pirmiausia atsižvelgsit į vartotojus? Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, kad šiaip jau gyvūnai, kurie buvo šeriam, kažkaip šeriami hormonus e, trikdančiomis medžiagomis, e, pašarais, jų mėsa neturėtų būti e, leidžiama importuoti į ES. Ir čia iš tikrųjų mes už tai pasisakysim taip pat ir tarptautinėje plotmėje. Na, o dėl jūsų kito klausimo, ar nu, suteiksim galimybę šalims, valstybėms narėms numatyti didesnius e, vartotojų apsaugos standartus negu bendrijos, tai kita vertus toks tada požiūris būtų pavojingas, kadangi mes iškraipytume vidaus rinką vidaus rinka šiaip jau pirmiausia skirta vartotojams, ne vien tik tai įmonėms. Todėl mūsų pareiga užtikrinti, vidaus rinkos, sklandų vidaus rinkos veikimą, kai mes priimam sprendimus. Dar papildomas klausimas. Jeigu jau taip, tai tada kai kurios valstybės narės iš tikrųjų priims tokius sprendimus, e, šiaip jau, kurie, kurie bus neteisingi ir tada tikrai tam tikrose šalyse vartotojai bus e, apsaugomi šiaip jau menkiau negu kad kitose šalyse. Ar to mes siekiam? Nes juk aš įsivaizduoju bendryjoje visose gyvūnų, tai yra visose apsaugos rytise, nebus įmanoma e, numatyti labai aukštų e, apsaugos standartų, todėl aš būtent norėčiau dar dėl to ir pasitikslinti. Aš iš tikrųjų spausiu, kad mes e, pasiektume aukštą vartotojų apsaugą, aukštą sveikatos apsaugą. Tik tai klausimas yra, koks tas apsaugos lygis turėtų būti. Uh, jo, jo tas tinkamas apsaugos lygis. Tas lygis turėtų būti pakankamas, kad tikrai mūsų vartotojai būtų apsaugoti. Ir aš tikrųjų norėčiau pasisakyti už vienodas, vienodas sąlygas. Aš tikrai nenorėčiau, kad čia būtų įvairovė. Mes norėtume, kad šiaip jau tikrai nenorėčiau, kad būtų įvairių standartų šioje srityje. Uh, Ir todėl tikrai mes tenksimės užte, užtikrinti ir turim užtikrinti, kad mūsų nustatyti standartai, mūsų nustatyti apsaugos lygiai būtų tinkami ir kad jie vienod, būtų vienodi visose valstybėse narėse. Toliau. Renata Zomstin. Labai ačiū. Pone Somer. Taip, čia teisingai pasakyta buvo apie vartotojus. Vartotojai turi teisę e, šiaip jau gauti e, sveikus maisto produktus ir kartu gauti informacijos, kad galėtų pasirinkti. Bet kita vertus, maisto produktų e, teisės aktuose vis labiau reiškiasi toks švietėjiškas požiūris. Ten daugiau kalbama apie neigiamą maisto produktų poveikį, įspėjimai numatomi ir tokiu būdu raginant vartotojus pasirinkti sveiką gyvenseną. Na, o e, Jų, koks yra jūsų požiūris? Ar vis dėlto numatysi tam tikrų teisų vartotojams, ar komisija vis dėlto primetinės tam tikras nuostatas? Na, o kitas klausimas. Kartais pasigendama e, mokslinių faktų, nustatomos e, tam tikros vertės, tam tikri lygiai be pakankamo mokslinio pagrindo. Ar jums, e, einant savo pareigas, užtikrinsit, kad ta padėtis pasikeitų, pasikeistų? Atsiprašau, aš ne visai suvokiau jūsų antrojo klausimo. Atsakysiu į pirmąjį klausimą. Manyčiau, iš čia aš sakau savo nuomonę. tai aš tikrai nenoriu aiškinti e, Europos piliečiams, ką jie turėtų valgyti, jie, bet aš nu, tik tai norėčiau pasakyti, ką jie valgo. Tai yra visa, visa, visa esmė, visa ta kon, klausimo koncepcija. Ir čia šiuo atveju tai ir kaip tik ir, ir, ir, ir būtų tai, ko mes turėtume, turėtume siekti. Uh, O šiaip jau mes norėtume, kad vartotojai turėtų pakankamai informacijos, kad jie galėtų rinktis maisto produktus. Ir čia tikrai turėtume tada elgtis išmintingai, e, gudriai. Ir tas žodis gudrumas, e, išmintingumas tada jau įgyja tam tikrą naują reikšmę. Bet tikslas yra toks, kad e, vartotojas turi gauti informaciją, turi gauti informaciją. Tai yra labai svarbu, nes priešingų atvejų vartotojas, neturėdamas informacijos, kaip jis gali pasirinkti, ką jis gali pasirinkti. Aš tikrai ne mano e, prerogatyva aiškinti žmonėms, e, kas, kas gerai, kas negerai. Bet šiaip ar taip mes turėtume jiems aiškinti tai, ką jie, kokius produktus jie valgo, suteikti jiems informaciją. Aš tikrai tikiu, kad vartotojai tai yra tie žmonės, kurie kasdien daro sprendimus, kasdien renkasi, kasdien priima mikro e, lygio sprendimus eidami į, į, į parduotuves. Uh, Ir iš tikrųjų aš ir sieksiu to, kad vartotojai būtų informuoti, kad jie tada galėtų rinktis, kad tada irgi galėtų veikti visų sričių mūsų politiką. Äh, Labai ačiū. Kaip papildomą klausimą pakartosiu savo antrąjį klausimą. Dėl informacijos apie maistą projektų, kurį pateikė sveikatos generalinis direktoratas, rodo, kad nepakankamai yra mokslinių duomenų. Jūs darote prielaidas ir ribas, kurios numatytos yra dirbtinai. Visą tai daroma dėl politinių priežasčių, siekiant politinių tikslų. Siekiant, kad vartotojai gyventų sveikai. Nors mokslininkai sako, kad taip ir nėra būtina, kad taip ir nėra, ar nėra pakankamai mokslinių duomenų. Ką Jūs manote, ar reikia dėl politinių priežasčių taikyti tam tikras taisyklės, nors mokslininkai sako, kad nėra mokslinės informacijos arba kad taip nėra? Na, aš noriu pateikti pareiškimą. Mano politinė prie, prie, prielaida yra ilgalaikė nauda Europos piliečiams. Ir bet, bet kuris sprendimas, kurį priimsiu, turėtų atsižvelgti į šią politinę priežastį. Yra ir kitų interesų, periferinių interesų, bet tai nebus man politinė priežastis. Visi dabar turi atlikti vaidmenį dialoge. Kiekvienas, kiekvienais gali laikytis savo interesų, į visus interesus reikia atsižvelgti priimant interesus. Tačiau pirmiausia turi būti nustatyti teisingi prioritetai, o mano prioritetai, galiu kartoti tai kartą, dar kartą ir dar ir dar kartą, mano prioritetas yra ilgalaikės, ilgalaikė Europos piliečių gerovė. Ačiū, toliau Dagmar Rotberend. Varsybės narės labai smarkiai riboja ES įtaką e, sveikatos apsaugos politikoje šiuo metu priešinamasi priimti e, ES teisės aktus sveikatos apsaugos politikoje, e, farmakologinio bidrumo ir kitose srityse, taip pat pacientų informacijos srityje. Kaip jūs pasistengsite užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą, atsižvelgiant į tai, kad taryba blokuoja ar nesima veiksmų, kaip jūs panaudosite ar savo įtaką kaip buvęs sveikatos apsaugos ministras, kai jūsų, jūs dirbote taryboje kaip ministras, e, kad sumažintume neligybę tarp valstybių narių sveikatos apsaugos srityje. E, savo darbe, savo karjeros metu aš e, dalyvau kuriant daug įstatymų ir per parlamentą E, pateikiau, esu teikęs parlamentui daug e, teisės aktų, tačiau įstatymas nėra vertas popierio, ant kurio jis išdėstas, jeigu jis neįgyvendintas. Taigi reikės siekti visų pirma įgyvendinimo tų teisės aktų. Kai siūlai teisės aktą, reikia numatyti ir įgyvendinimo elementą, kaip tai bus įgyvendinta. Aš manau, kad šį klausimą Į šį klausimą reikia atsakyti jau poveikio vertinime. Ar praktiškai įmanoma įgyvendinti, įgyvendinti tokį teisės aktą? Ar mes pakankamai organizuoti, kad įgyvendintume šį teisės aktą? Tai labai svarbu, nes po to, kaip pana Dagmarot Berend sakė, mes priimame teisės aktą, o valstybės narės nesilaiko tokio teisės akto Taigi aš manau, kad pirmiausia reikia stiprinti įgyvendinimo galimybės ir procesus. Kita vertus, reikia dirbti su valstybėmis narėmis, užtikrinant, kad jų sistemos turėtų pajėgumus įgyvendinti teisės aktus. Aš tai žinau iš kitos pusės ir tuo pasinaudosiu, kai diskutuosime su jumis, kaip visat kas atrodo iš kitos pusės. Aš manau, kad turime kurti tas galimybės valstybės narėse, įgyvendinimo galimybės. Papraš, paprastai tai, kas norima padaryti, e, tai yra valstybės narės sako, kad jos nori laikytis e, e, teisės aktų, čia negali jų gyvendinti. Ir reikia kalbėti apie tokius klausimus kaip žmogiškiai ištekliai ir pajėgumai. Apie tai ir kalbėsime su valstybėmis narėmis. Aš suprantu, kad įgyvendimas svarbus, tačiau jūs truputį per greitai kalbėjote. Tačiau galima kalbėti apie gyvenimą tik tai tada, kai turime teisės aktus. Tačiau aš skundžiuosi tuo, kad valstybės narės nesutarė dėl teisės aktų, nenori Europinio lygio teisės aktų, nori, kad būtų to teisės aktų mažiau ar silpnesni jie būtų. Kaip jūs kaip komisaras jas priversite, e, jos kumštelėsite, kad e, būtų sukurtas pakankamas e, sveikatos apsaugos lygiavertiškumas visose valstybės narėse. Kiek jūs stipriai šioje srityje elgsitės? Aš būsiu stiprus ir griežtas. Dar kartą, manau, kad jeigu pažiūrėsime į mano praeitį, kaip aš dirbau savo šalyje, pamatysite, kad aš galiu būti griežtas. E, kartais mane kritikuodavo už tai, ypač kai aš vykdžiau reformas. Bet tokia yra tikrovė. Jeigu darome ką nors, kas yra verta daryti, o aš nieko daugiau ir nenoriu daryti, jeigu esi įstikinęs tuo, ką darai, tai gali skirti tam visą savo energiją. O aš tos energijos dar turiu. Ačiū griežtas komisarė. Mes visi norime griežtų komisarų. Pone Koratsa Bild, buvo labai gerai išgirsti jūsų atsidavimą vartotojų pasirinkimo teisiai. Ir tikėsime, kad jūs atsispirsite valstybės narėms. Turiu konkrečių uh, klausimų dėl maisto žymėjimo teisės akto, apie kurios kalbame. Kai patenkinsitime būtinybę, kad būtų pateikta paprasta, teisinga informacija ir kad pramonė ir maž, mažasis verslas susiduria su papildomomis išlaidomis e, šioje srityje. Taigi, kokio lygio suderinimo jūs siektumėte? Dabartinio pasiūlymo šeštas ir septintas skyriai dėl nacionalinių nuostatų, privalomų nacionalinių nuostatų ir savanoriškų nacionalinių sistemų, mano nuomonė, suskaido rinką, e, klaidina vartotojus, kliudo vidaus rinkos veikimui ir iškreipia konkurenciją kiek galėsite pasipriešinti nacionalinėms valstybėms, valstybėms kad nacionalinės nuostatos negalėtų apriboti vidaus rinkos ir nesumažintų vartotojų apsaugos. Ačiū. Aš suprantu, kokie čia e, klausimai kyla iš visų reikalavimų, kuriuos taikome ekonominiams veikėjams, gamintojams, reikalaudami, kad jie laikytųsi tų nuostatų dėl informacijos teikimo vartotojams. Informacija vartotojams yra svarbi. Ir to turime siekti, kiek tik galime visose sprendimuose. Ir mažų ir vidutinių įmonių kontekste, palyginti su didelėmis įmonėmis, aš manau, jau yra nuostatų, kurios numato pakankamai lakstumo tarp visų tų teisės aktų, kurie jau egzistuoja. Ir aš manau, kad juos reikia vykdyti. Aš nemanau, kad mes esame suinteresuoti tuo, kad e, vykdytume politiką, kuri būtų žalinga mažoms vidutinėms įmonėms, nes jos yra ekonomikų ramstis. Tačiau taip pat turime laikytis informacijos tikimo vartotojams standartų. Ir valstybės narės pagal nacionalinės laisvanoriškas sistemas rodo, kad yra nevienodumų rinkoje. Ir pakartosiu, ką sakiau anksčiau, aš manau, kad reikia kiek galima daugiau tuos skirtumus vidaus rinkoje sumažinti. Kita vertus, kartais reikia elgtis e, lėčiau siekiant tam tikrų tikslų, negu kad vienu sprogimu, vienu smūgiu išspręsti visus e, klausimus. Mano patirtis man rodo, kad laipsniškas požiūris kartais suveikia geriau ir greičiau. Ir tokiu būdu mes galėtume galbūt vadovautis. Žinome galutinį tikslą, kurį norime pasiekti, tačiau įtikinti žmonės, kad galiausiai visa tai bus naudinga jiems, yra daug svarbiau. Ačiū labai, už labai subalansuotą atsakymą. Kitas kontroversiškas klausimas yra šalies, kilmės šalies žymėjimas. Apklausos rodo, kad žmonės nori, kad ši informacija būtų teikiama, o pramonė mano, kad tai yra patink, papildomos išlaidos, galbūt protekcionistinė priemonė. Ar jūs e, pritarėte privalomam kilmės šalies žymėjimui? E, kalbant apie maisto produktus. Ir būčiau labai dėkinga, jeigu išgirščiau konkretų atsakymą. Aš manau, kad dabartinėje situacijoje šalia, kilmės šalies žymėjimas, išskyrus tas išimtis, kurias jūs minėjote, mėsą, žuvį ir panašiai, yra savanoriški dalykai. Išskyrus tada, kai vartotojas gali būti suklaidintas. Jeigu vartotojas gali būti suklaidintas, tuomet privaloma tvarka reikia nurodyti kilmės šalį. Šiuo metu, atrodo, nėra planų nu, nutolti nuo šių reikalavimų, tačiau tikrovė gali pasikeisti per penkerius metus, o penkeri metai yra nemažas laikotarpis daug ką nuveikti. Aš tikiuosi, kad nuveiksime daug šiuo ir kitais klausimais su jumis. Tačiau šis klausimas kaip e, vienas prioritetų galėtų mums padėti nu, na, dirbti taip, kad geriausia, geriausių rezultatų pasiektume e, piliečiams. Ačiū, Evelyn Gebhardt. Ačiū. Pone Daly, jūs esate taip pat atsakingas už paslaugas ir prekes. Na ir šiame kontekste ryšys tarp socialinių teisių ir vartotojų apsaugos yra labai svarbus. Mes vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete šiek tiek esame sunerime. Ne dėl to, kad jūs esate paskirtas į šio komisaro postą, bet dėl to, kad vartotojų apsaugos teisės yra labai fragmentuotos. Tas rytis yra susiskaldžiusi ponė Reding, ponas Barnie, ponas Šemeta, kiti komisarai visi yra už tai atsakingi ir kaip bus galima užtikrinti nuoseklumą vartotojų apsaugos ir paslaugų prekių srityje, kaip būtų įmanoma to pasiekti. Gal galėtumėte man pasakyti, kaip jūs komisijoje ketinate organizuoti darbą tam, kad būtų užtikrintas vartotojų apsaugos politikos nuoseklumas ir kas bus atsakingas už tos politikos koordinavimą. Aš esu komisaras atsakingas už visų vartotojų klausimų derinimą komisarų kolegijoje. Dėl to aš būčiau tas asmo, kuris pasirūpintų, kad visos diskusijos taryboje būtų susijusios ir su vartotojų apsaugos perspektyva. Visa, kas vyksta komisarų kolegijoje, yra susijęs su žmonėmis nes visi komisarų portfeliai yra susijęs su vartotojo konotacija. Na ir aš pasirūpinsiu, pradėdamas nuo savęs, kad kiekvienas pasiūlymas, kuris teikiamas komisijoje, būtų susijęs ir su e, vartotojų perspektyva, vartotojų nuomonė, kad vartotojų jiems rūpimi klausimai būtų tinkamai apsvarstyti. Aš save laikys, laikyčiau vartotojų sergėtojų komisarų kolegijoje. Tiesa, kad yra daug sričių, kur vartotojas yra labai svarbus, pavyzdžiui, finansų reikaluose, vidaus rinkos reikaluose. Pone Reding irgi atsakinga už teisinės struktūras. Vėlgi ten e, visi tie teisės aktai juk skirti vartotojams, Taigi vėl vartotojai tampa labai svarbus. Ir mes pasirūpinsime, kad vartotojų perspektyva būtų tinkamai atspindėta, kai yra kuriami e, sutarčių teisės aktai, kiti teisės aktai ir panašiai. Ir jeigu mes derinsime savo nuomonės, tuomet aišku, rezultatai bus geresni, viskas priklausys nuo to, kaip mes dirbsime, bet aš pasirūpinsiu, kad mes labai tiksliai koordinuotumėme tokį darbą. Ir tikiuosi, kad grįšiu jūsų komitetą gan dažnai. Ir jeigu jūs matysite, kad aš netinkamai dirbu, tuomet tikiuosi, kad jūs man tą ir pasakysite. Ja, dankeschön, Herr Dali, das höre ich äh, sehr. Ačiū, ponia Dali. Džiaugiuosi, kad jūs taip kalbate. Taip pat tikiuosi, kad taip ir bus realybėje. Turiu papildomą klausimą. Ar pritarėte ponui Barosui dėl to koordinavimo. Prieš dvi dienas klausėme ponios Reding ir jie labai aiškiai pasakė, bent jau mums na, toks įspūdis susidarė, kad ji bus atsakinga už koordinavimą. Taigi norėčiau, kad jūs būtumėte tas asmo atsakingas už koordinavimą, nes vartotojų apsauga tokiu atveju tikrai būtų geresnėse rankose, jeigu jūs būtumėte už tai atsakingas. Na, galiu tik tai pasakyti, kad diskutavau su ponu Barosu apie tai, kai jisai aiškino mano portfelio kompetenciją, kompetencijos sritis ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Man taip buvo pasakyta. Dėkoju, Kurt Lechner. Frage. Äh, Herr äh, designierter Kommissar, Kommissar. Paskirtasis komisarė. Ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie vartotojų apsaugą ir tos ryties stebėseną, apie vartotojų teisės ir su to susijusias taisyklės. Aš norėčiau užduoti klausimą iš kitos perspektyvos. Kokia jūsų manimų yra konkurencijos, koks yra konkurencijos vaidmuo, užtikrinant vartotojų apsaugą? Jūs kalbėjote apie informaciją vartotojams, už tai, kad vartotojai patys turi būti atsakingi ir ne visuomet turi pirkti pigiausius produktus, ieškoti ir kokybės. Uh, Aišku, egzistuoja skirtingų tradicijų skirtingose valstybėse narėse ir, aišku, čia taikomas susidarumo principas, tai reiškia, kad teisės aktai nebūtinai turi būti vienodi. Kiek jūs ketinate taikyti privalumų ir kaštų, naudos ir kaštų analizę, užtikrinant e, vartotojų apsaugą ir jų teisės, nes, na, svarbu juk yra ir kaina prie kiekvienos prekės yra ir kainos etiketė. Visi kalba apie konkurenciją ir, aišku, klausimas yra dvilypis - kaina ir kokybė. Ir aš manau, kad mūsų sistemoje bent jau kol kas ir tikiuosi, kad ir ateitie tai bus, būtent, kad kokybės klausimas yra neutralizuojamas. Nes mes norime pasirūpinti, kad viskas, kas yra mūsų rinkoje, yra kokybiška. Taigi, kai kokybės klausimas bus neutralizuotas, reiškiant, kad viskas, ką valgome, yra saugu, viskas, ką perkame, yra nepavojinga, yra kokybiška, tuomet e, kainos e, aspektai taps dar reikšmingesni. Na, aš žinau, kad kokybė yra įvair, įvairi, įvairi, yra minimali kokybė ir yra aukštesnė kokybė. Tačiau vartotojas gali pasirinkti, ką jis nori pirkti. Ir tai yra vidaus rinkos e, grožybė. Nes vartotojas turi visą produktų spektrą. Turi įvairias e, prekes, įvairios kokybės prekes ir įvairias kainas, kurias gali rinktis ir tada jisai sprendžia. Keine Nachfrage, vielen Dank, dann kommen wir. Dėkoju, papildomas, nėra papildomų klausimų, perėmė prie kito raundo. Radvilė Morkūnaitė, prašau. Ponis pirmininkė, e, gerbiamasis paskirtasis komisarė, mano klausimas bus susijęs su e, pacientų teisų direktyva ir pacientų judumu e, Europos Sąjungoje. Manau, kad tai yra vienas iš svarbesnių klausimų. Ši direktyva be abejonės labai, jeigu būtų primta, būtų labai naudinga Europos Sąjungai ir būtent todėl, kad viena iš Europos Sąjungos piliečių teisų tai yra teisė į prieinamumą saugios ir aukštos kokybės sveikatos priežiūrą. Ir ši direktyva galėtų būti puikių pavyzdžių ES piliečiams, kaip ES įtakoja jų e, kasdienį žmonių gyvenimą. E, raginčiau imtis aktyvesnio vaidmens siekiant surasti bendrą poziciją tarp valstybių narių ir Europos parlamento. Ir būtent Europos parlamentas dėjo didžiulės pastangas dirbanties šią direktyvą ir tie, tie, tas pranešimas, kuris buvo priimtas Europos parlamente, būtent pasiuntė pozityvų politinį signalą, kalbant apie direktyvos reikalingumą. Ir būtent ponia Grostet šitoje vietoje labai uh, aktyviai dirbo ir, ir, ir norėčiau jai padėkoti. Taigi, ar Europos komisija planuoja gražinti šitą, šitos direktyvos klausimą į savo politinę darbo tvarkę ir kokie būtų konkretus įsipareigojimai? Believe... Aš irgi manau, kad reikia siekti pažangos šio klausimu, šioje dosie. Visi žinome, kad vyko diskusijos taryboje, kokios ten buvo problemos iškilę taryboje. Mano pirmtakas irgi ėmėsi daug pastangų, kad šis projektas, šis europinis projektas būtų patvirtintas. Ir aš Taip pat imsiuos e, pastangų, bandydamas pasirūpinti, kad būtų pasiektas supratimas dėl veiksmingos politikos, dėl pacientų teisių ir judumo. Na, ženklai, kiek mane informavo, yra tokie, kad Ispanija, pirmininkaujantį valstybė, teigė, kad jie ketina dirbti labai pozityviai šioje srityje per ateinančius šešis mėnesius, per jų kadenciją. Na ir pirmasis veiksmas, kurio aš imsiuos, jeigu jūs mane patvirtinsite, bus tas, kad aš aplankysiu arba tiksliau, na, susitiksiu su ministru, sveikatos priežiūros apsaugos ministru Ispanijoje, kuris dabar pirmininkauja ministrų tarybai, tam, kad mes bendrai surastumėme būdą, kaip būtų galima pasiekti supratimą. Aš tikiuosi ir, na, tikrai įnešiu didelį indėlį į šį dosiją, pasirūpinsiu, kad mes galėtumėme sparčiau dirbti šioje srityje. Labai ačiū už atsakymą ir tikiuosi, kad, kad pavyks šį klausimą artimiausioje ateityje išspręsti. Ačiū, Glenis Wilmot. Paskirtasis komisarė, aš sveikinu tai, kad gaunate atsakomybę už farmacija ir šitą kombė perkelta buvo iš Inte į Samko generalinį direktoratą. Pone Daly, kaip Jūs ketinate pasirūpinti, kad farmacijos pramonė kurs e, naudingus, saugius medikamentus, kurie leistų išgydyti sudėtingas lygas ir kad tie vaistai bus sąžiningai uh, įvertinti kainos prasme, kad jie būtų visiems piliečiams Europoje prieinami. Aš manau, kad jūs palėtėte labai sudėtingus klausimus apie prieinamumą prie vaistų, prieigą prie vaistų visiems užtikrinama ir kainos aspektą tam, kad e, už kokią kainą jie bus parduodami tiems pacientams. Na ir kadangi farmacijos pramonė patenka į šį portfelį, Taigi, tikiuosi, kad tas klausimas bus patikėtas spręsti ir e, farmacijos e, pramoniai. Mes norime užkirsti kelią neligybei, norime aukštos kokybės e, medikamentų, kurie būtų prieinami visiems. Dėl to labai svarbu, kad farmacijos įmonės ir mes patys kartu pabandytumėme surasti būdų užtikrinti tą rezultatą. Na, tai nėra stebuklingas koks tai sprendimas. Visi politikoje žinome, kad tokie supratimai nėra pasiekiami dėl to, kad kažkas nori kažkam padaryti paslaugą ar malonę. Tiesiog tas supratimas turi būti pagristas suvokimu, kad tai yra naudinga abiems pusėms ir aš tuo tikiu. Ir jeigu galiausiai sugebėsime įtikinti farmacijos pramonę, kad jiems tai irgi yra naudinga, siekti tokių tikslų, tuomet aš manau, situacija bus kur kas geresnė negu kad e, šiandieną. Dėkoju už atsakymą. Atsižvelgiant į tai, kad e, lobistinė veikla yra labai aktyvi iš farmacijos pramonės pusės, kaip jūs ketinate pasirūpinti, kad pacientų balsas, vartotojų balsas taip pat būtų e, jam suteikiama pirmenybė, lyginant su farmacijos pramonės nuomonė. Pirmiausia, pasikliausiu jumis, parlamentarais siekiant pasirūpinti, kad nepaisant lobistinės veiklos, kuri vyksta parlamente, kad jūs savo rinkėjams pirmiausia e, pateiktumėte pasiūlymą, kur yra atsižvelgiama į vartotojus. Ir aš ketinu dirbti su jumis. Aš tvirtai tikiu, kad iš jūsų gausiu jūsų rinkėjų žmonių reakcijas, ne farmacijos pramonės reakciją. Aš manau, kad farmacijos pramonė ir pati už save gali pakalbėti. Bet šiuose diskusijose aš manau, kad jūs esate būtent tie, kurie atstovauja žmonėms, esate žmonių pusėje. Ir diskusijose, svarstymuose, būtent aš į tai ir atsižvelgsiu. Uh, Aišku, taip pat reikia pasikliauti ir pacientų organizacijų nuomonę, kurios turi būti sustiprintos ir mes turime jų taipogi išklausyti. Ačiū. Kitas klausimas. Liuis Krek iš Maltos. Pone Daly. Parlamentui buvo pateiktas pasiūlymas dėl žalos mechanizmų žalos kompensavimo mechanizmų. Ir panašu, kad kyla nemažai sudėtingų situacijų valstybėse narėse. Matėme, kas nutiko Maltoje dėl PVM, registruojant automobilius, PVM mokesčių registruojant automobilius. Na ir man šiandieną susidaro įspūdis, kad jūs esate už tai, kad ES primtų teisės aktus, įgyvendintų teisės aktus kolektyvinės žalos atlyginimo srityje vartotojų labui. Gal jūs galėtumėte plačiau pristatyti veiksmus, kurių ketinatės, ketinatės imtis, ar kokį tai galbūt konkretų pasiūlymą ketinate pateikti artimiausių metų, ypatingai turint omenyje, kad ši tema Europos darbo tvarkėje jau užsigulėjo eilę metų. Aš pasisakau už tai, kad siektumėme pažangos rengiant kolektyvinio žalos atlyginimo mechanizmą vartotojų labui. Aš manau, kad reikia pastumti tą klausimą. Samko generalinis direktas dirba gan aktyviai šioje srityje. Jie jau parengė poveikio vertinimą dėl pateiktų pasiūlymų, pasiūlymų, kurie dabar yra peržiūrimi komitete ir bus įvertinti tie samko pasiūlymai, jų poveikio vertinimas bus atliktas. Ir aš manau, kad egzistuoja ir noras, ir šioks toks judesys e, tam, kad tas sprendimas e, būtų priimtas. Kolektyvinė žalos atlyginimo procedūra taip pat yra kuriama ir konkurencijos e, srityje, konkurencijos generalinio direktorato e, srityje. Taigi mes turime būti labai atidus, kad ne, netaptumėme šizofreniškais, kad nesusidvejintumėme, kalbant apie tuos du teisės aktus, kurie yra kuriami. Ir aš manau, kad turime skirti laiko tam, kad veiksmai būtų tinkamai suderinti. Ir aš manau, kad ponė Reding irgi turės būti įtraukta į darbą, tam, kad teisės aktai būtų ko galima geresni. Na ir sieksime pažangos. Ir aš manau, kad na, šiandien daug kalbame apie vartotojų apsaugos teisės aktus, konkurencijos srityje yra e, kalbama daugiau apie vartotojų apsaugą, nuo ne, nesažiningos priekybos. Aš manau, kad šios, šios savokos yra šiek tiek kitokios, skirtingos ir dėl to reikia bandyti kažkaip e, išspręsti tas situacijas. Tame pačiame atsakyme jūs teigiate, kad tam, kad pilietis būtų įgaliotas rinktis, jis turi gauti daugiau informacijos. Visiškai pritarėme tam. Tačiau ar šiandieną galėtumėte pasakyti, kokiu iniciatyvu ketinatės imtis tam, kad piliečiai gautų teisingą informaciją ir kad ta informacija nebūtų reklaminio pobūdžio. Klausydamas jūsų, kai jūs kalbėjote apie tai, kad vartotojų apsauga ypatingai labai pažeidžiamiausio vartotojų apsauga turėtų būti mūsų kuriamos politikos pagrindas. E, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs kaip komisaras dalyvausite ir įsitrauksite į tą darbą tam, kad būtų įdėkti reikalingi pokyčiai. Galiu tik pasakyti, kad šiandien daug dirbame, komisija e, šiandieną daug dirba tam, kad informacija, kuri yra teikiama vartotojams, būtų tiksli ir teisinga. Pavyzdžiui, iniciatyva dėl e, it, apie įtaką sveikatai e, teikiama informacija, būtent, kad joje atsiskleistų, kas yra naudinga žmogaus organizmui, ar, ar dėl to, ar vieno, vieno ar kito ingrediento gali pakeisti svoris ir panašiai. Ant vieno, pažiūrėjau, pakelio cukraus buvo parašyta, kad vartojant cukrų gali, galima netekti svorio. Taigi, reikia pasirūpinti, kad ta informacija būtų teisinga. Aišku, tas procesas yra ilgokas. Gal vėliau atsakysiu tada. Ačiū. Toliau Suzana Roitnova. Dobrý den. Labadiena, ponė Dali, ir sveiki atvykę. Turiu tokius klausimus. Tai klausimus, kaip reikėtų apsaugoti vaikus nuo tam tikrų prekių, kurios yra užplūdusios e, rinką. Aš šiaip jau dirbau rengdama e, minimalius standartus, e, kurie būtų taikomi tam, tikroms, tam tikriems maisto produktams. Antai, sakykime, agurkams yra šiaip jau taikomi tam tikri standartai, tačiau, sakykime, batams ar kitoms prekiams panašių standartų nėra. Tad klausimas būtų toks. Ar, e, ponė komisarė, jūs ketinat e, būtent atkreipti dėmesį ir į standartus, kuriuos būtų galima parengti e, vaikų avaliniai, kadangi tai labai svarbu vaikų pėdoms vystantis, vystantis tad ką jūs ketinat nuveikti? vienas, viena jautriausių gyventojų grupių yra vaikai. Ir tai man labai rūpi. Taip, mes turim apsaugoti vaikus, turim tikrai neleisti, kad vaikai būtų kažkaip eksploatuojami. E, savotiškai tai yra, kai jie, jie, jie, jie e, vartoja produktus, kurie gali pakengti jų sveikatai. E, Tad dabar mano turima informacija e, apie Europos standartus, e, kad tie patys standartai taip pat taikomi ir importuotoms prekiams iš trečiųjų šalių. Ir todėl mes tikrai turėtume stengtis ir toliau, kad taikytume vienodus standartus, taip pat ir importuotoms prekiams. Dabar aptarinėjami e, žaislų, avalinės standartai. Ir aš tikiu, kad tos tų re, diskusijų rezultatas bus e, nutarimas dėl minimalių standartų. Tačiau aš vis dėlto pasistengsiu, kad būtų nustatyti standartai, kurie apimtų visas importuojamas prekes. Ačiū, ponė komisarė. Dabar turim standartus, kurie taikomi žaislams, tačiau ne avalynė ir aš tikiuosi, kad jūs ketinsit užsiimti šituo klausimu. Mano atsakymas - taip, taip, aš dirbsiu kartu su jumis šiuo klausimu ir kitais klausimais tam, kad būtų galima užtikrinti, jog vaikų vartojamos prekes būtų saugios. Dabar toliau žodį suteiksiu poniai Toine Mandersui, ponui tą Toine Mandersui. Kartais mes politikai per daug e, veikiam, stengdamiesi e, apsaugoti vartotojus ir primetam nereikalingos administracinės naštos. Pirmininkas Barozo nori sumažinti 25 procentais e, būtent tą administracinę naštą. Tad aš pirmenybę teikčiau internetui, ten, kur būtų tiesiog minimas produkto tam tikras numeris, kodas ir tikrai gyvenimas palengvėtų. Ir pasižiūrėkim e, tą informaciją, kurią randam antai ant vandens buteliukų. Iš tikrųjų, tokios prekės perkrautos informacija. Vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys komisija iš tikrųjų negali susitarti dėl e, maistinės vertės tam tikrų elementų. Tad klausimas būtų toks. Ar jūs šiaip sieksit, tai yra kaip jūs sieksit sumažinti būtent tas administracinę naštą 25 procentais, kas kontroliuos būtent kiek iš tikrųjų tas tikslas pasiektas? Uh, Dabar ta informacija, kurią mes teikiam e, klientams, tai yra pirmiausia, mes turim užtikrinti, kad ta informacija juos pasiektų, e, kai jie tada jau sprendžia, ką pirkti. Ir būtent tai yra toks e, viso šito savokos principas. Dabar jūs paminėjot, kad žmonės informacijos ieško internete, kad, bet kita vertus aš nesutikčiau su jumis, nes tam reikia raštingumo, juk ne visi žmonės lengvai gali naudotis internetu, ne visi moka anglų kalbą, kuri yra vyraujanti interneto kalba. Kalba, kurią daugiausia pateikiama, skleidžiama informacijos internete. Ir todėl aš vargu pritarčiau tai minčiai, kad visą tą informaciją, kurią mes dabar e, skelbiam ant produktų, ją užuot pat, turėtume pateikti internete. Bet kita vertus, mūsų atsakomybė vartotojams e, būtų tokia. Tai yra, mes turėtume e, atsižvelgti būtent į konkrečius vartotojų informavimo poreikius kai aš, sakykime, perku ką nors, aš einu į parduotuvę, pavartau jį, paskaitau, kokie ten jo ingredientai. Ir visi vartotojai turėtų, visur, visos ES vartotojai turėtų gauti štai tokią pagrindinę informaciją. Tikrai aš nepritarčiau požiūriui tam, kad e, jeigu, jeigu norit informacijos, tai eikit, prisijunkit prie interneto. Uh, Aš maniau, kad mes gyvenam šio laikinėje visuomenėje, modernioje visuomenėje, bet tiek to. Jūs paminėjot, e, kad prevencijos reikia daugiau ir informacijos vaikams. Na, o šiaip jau dabar kai, kai turima apie informaciją apie maisto produktus tam tikrus ir ten rengiama tam tikra informacija tam tikrose institucijose. Ir dabar, kai mes vėlgi numatom informaciją vaikams ir tos informacijos pagrindų galim netgi perauklėti vaikų tėvus, e, kai norime suformuoti tam tikros geros mytybos įgūdžius, tai ar jūs ketinat paremti kažkokį universitetą, kuri čia, kuris buvo paminėtas. Ar jūs ketinat, norėtumėt pat, paremti tiesiog idėjų prasme tam tikros veikos mytybos universitetą ar institutą? Ar... Kitchen University. Vaikų universitetą turbūt. Tai turėjau galvoje kalbėtojas. Vaikų e, kulinarijos universiteto idėją ar paremtumėt? Well, thank you very much. It's a grand idea, I think. Tagi, puikia mintis, manyčiau, puikiai. Tačiau savo šalies patirtim pasiremsiu. Mes mokyklose net ir jaunesnėse klasėse yra, yra kulinarijos klasės. Mums nereikia universitetų, tad vaikai gali čia, sakykime, gyvendami Bruselėje, irgi turi tam tikrų įgūdžių. Aš tą klausimą, e, klausimą atsakydamas pasiremsiu e, tuo, ką atsakiau anksčiau. Aš tikrai pasistengsiu, kad e, švietimas, švietimas ir tokių sveikų gyvensenos įgūdžių formavimas, informacija apie tai tikrai būtų kuo plačiau skleidžiama mūsų mokyklose. Toliau kitas klausimas ponė, poniai Elizabet Jėglė pateikti skirtas. Pone paskirtasis komisijos nary, mano klausimas susijęs su aukštesniais Europos maisto produktų apsaugos standartais. Apie tai jau buvo kalbama, bet e, yra taip pat importo aspektas, e, kai kalbama apie e, importuojamų gyvūnų mėsą. Ir mums yra labai svarbu, čia mes jau kalbėjom apie gyvūnų klonavimą. Čia jūs užsiminėt apie gyvūnų sveikatos ir gerovės strategiją. Bet dabar, kai kalbama apie importą iš trečiųjų šalių, ar jūs irgi pasirūpinsit, kad tokie aukšti šios srities e, e, Europos standartai galiotų ir importo atveju? Kaip jau anksčiau sakiau, klonavimo klausimas turėtų būti vertinamas kaip specifinis klausimas. Ir šiaip jau yra, ne, ne taip, kad ten kažkur direktyvoje būtų pora da, straipsnių trumpai užsimenama apie klonavimą. Aš šiaip jau ne pats išra, išra, išrand, išradinėsiu šitos klausimus, tarsiuos su savo tarnybomis, bet jau minėjau, kad per vienerius metus mes pateiksim ataskaitą klonavimo klausimais. Ir po to tada jau galėsim renkti diskusijas įvairiais šio klausimo aspektais. Bet šiaip e, Aš e, žinau, e, at, tai yra, kad yra ataska, etikos komiteto ataskaita, bet to be to Europos e, EFSA, maisto produktų saugos agentūra, e, šiaip jau irgi, irgi e, yra nekarta pasisakiusi, kad iškyla tam tikrų rizikos faktų, kai kalbama apie klonuotų gyvūnų mėsą. Todėl labai svarbu kartu bendromis jėgomis sutelkti jėgas šiais šiuo klausimu ir tik tai tada jau po to turint tvirtą pagrindą priimti sprendimus. Ačiū. Toliau kitas klausimą, klausimą pateiks ponė Garcija Peres. Ačiū, ponė pirmininkė. Sanko direktoratas, kuris užsimio dabar gyvūnų ir, vai, ir e, augalų e, gerovės klausimais, bet tam tikrais atvejais e, nustatyti standartai yra aukštesni ar gerokai aukštesni negu tarptautiniai standartai, bet kita vertus tai neigiamai veikia mūsų žemės ūkio produktų gamintojų konkurencingumą. Ir dabar uh, Bet e, kita vertus, ką jūs ketinat e, padaryti, kad mūsų vartotojai šiaip jau neprarastų būtent e, atsiradus tokiai nepalankiai mūsų įmonių konkurencingumo padėčiai? Atsakym, atsakymai. Aš manyčiau, kad mūsų standartai turėtų būti grindžiami mokslininkų rekomendacijomis dėl vartotojų uh, dėl to, kas, kas sveika vartotojams, nepriklausomai nuo to, kaip, kokius standartus nustato mūsų vartotojai. Nes tokiu atveju tada ir mūsų konkurentams e, šiaip jau išeis į naudą tai, kad jie galės importuoti savo gaminius, gaminius į mūsų aukštais standartais pagrįstą rinką. Uh, Tik tai čia šiuo atveju lab, užtikrinti vienodus standartus, juos taikyti visiems tiems produktams, kurie gaminami Europoje. Ir, kaip jau sakiau, mūsų standartai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas dėl to, kokie apsaugos lygiai būtų pravartus vartotojai. Pradedame ketvirtąjį klausimų raundą. Pirmiausia, ponas Mikolašik. Ačiū, pona komisarė. Aš, ačiū už aiškius informatyvius atsakymus. Kaip pranešėjas dėl komisijos direktyvos apie žmogaus organus skirtus transplantavimui, aš tikiuosi, kad pirminkaujant Ispanijai pasieksime susitarimą pirmojų svarstymų. Tokia yra mano viltis, nes Europai to reikia. Aš pats ir dauguma šešėlinių pranešėjų jau apibrėžėme 13 straipsnio principus dėl savanoriškų ir nemokamų organų e, atidavimo siekiant kovoti su prekyba žmogaus organais, siekiant e, gerbti pacientą. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs esate pasirengę ginti šį principą iš komisijos pusės ir, na, darantis su taryba. Aš nemanau, kad čia yra problema. Galiu pasakyti Jums, kad visiškai pritariu e, tam organų savanoriškam ir nemokamam atidavimui. Labai ačiū už aišku atsakymą, aiškę poziciją. tam, kad sulauktume vienybės, vieningo požiūrio visose sveikatos priežiūros srityse. Klausimas būtų, ar būtumėte linkęs peržiūrėti šį principą, kuriam ką tik pritarėte, ir kitose tekstuose, kitose direktyvose, kurios jau egzistuoja. Ir aiškiai ar aiškiau tai įrašyti direktyvoje mm, parengtoje 2004 metais e, dėl lastelių ir audinių. Pasakysiu taip. Aš būčiau labai įdėmus klausytojas, jeigu pateiktumėte pasiūlymų iš ekspertų pusės, kaip jūs pats, užtikrinant, kad viskas, ką galime padaryti tokį principą įkūnyti visame kame, ką mes darome ir būti nuosekliais, nes nuoseklumas ir taip pat yra svarbus politikos aspektas. Turime užtikrinti nuoseklumą horizontaliai taikant principus, kuriuos mes skelbėme. Tačiau aš e, mielai pasiremsiu jūsų patirtimi ir patarimais. Labai ačiū. Niekas iš net prisijungusių parlamento narių nepateikė. E, Klausimą toliau ponas Šnelhart. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pareikšti pasitenkinimą tuo, ką sakėte apie augalus ir gyvūnus, tačiau norėčiau netidėliotinai paprašyti peržiūrėti dokumentą, pasiūlymą, kurį jūs pateiksite nuo 2006 metų turime reglamentus, kurie numato laikinas taisyklės ir pakankamai sklandžiai matome, kaip pereinama prie naujų nuostatų, tačiau reikia pratesti kai kuriuos terminus iki 2013 metų. Todėl norėčiau paklausti, ar ketinate, ar, ar pritartumėte, kad e, būtų pratestas laikinųjų nuostatų taikymas iki 2013 metų. Antras klausimas. Norėčiau išgirsti, ponia Dali, kaip e, siekite išspręsti vaistų gyvūnams trūkumo klausimą. Jūs sakote, kad turime vis daug dokumentų ir nepakankamai jos gerai gyvendiname. Gal galite pateikti kokį nors sprendimą? ką darysime gyvūnų klonavimo srityje, tai yra atkreipti dėmesį į šį klausimą iš įvairių perspektyvų, iš įvairių požiūrio taškų. Ir horizontaliai su kitais direktoratais ir komisarais. Nes turime pateikti holistinį požiūrį. Ir pateiksime e, pasiūlymus diskusijai. Aš nemanau, kad kad priimsime sprendimų be aptarimo pasiūlymų su jumis. Vienas iš principų, kurio aš norėčiau laikytis, yra įtraukti parlamentą į sprendimų prieimimo procesą kaip galima anksčiau. Aš jau mėliau skirčiau laiko aptarti viską su jumis, negu prarasti laiką kovojant dėl, tos, dėl tų pasiūlymų su jumis. Taigi, mums reikia dirbti kartu. Kartais ir dokumento lygis ar esmė turi būti aptarta ir reikia būti lankstesniems, priimant pozicijas, vairių diskusijos dalyvių pozicijos gali būti suvoktos geriau ir tuomet lengviau bus sutarti. Dėl veterinarinių vaistų pasakyčiau, kad turime būti labai atsargus šioje srityje. Neturiu daug laiko atsakyti iš klausimą, bet aš, aš ne, priminčiau rezistencijos mikrobams e, klausimą ir man atrodo, kad veteranių vaistų standartai yra iš tikrųjų gerai vykdomi ir kontroliuojami. Labai ačiū, bet ponia Dali, galbūt galėčiau grįžti prie savo antrojo klausimo dėl reglamento. Ten yra nuostatos, kurių galiojimas pratestas iki 2013 metų. Galbūt kartu su parlamentu galėtume pakalbėti apie tai, kaip galėtume peržiūrėti reglamentą, padaryti tam tikrų kosmetinių pakeitimų. Anksčiau komisija atsisakė tai padaryti, bet man atrodo, kad tai yra būtina. Ką manote? Nežinau, ar jūs kalbate apie bandymus su gyvūnais? E, hygienos reglamentas, kuris galioja nuo 2006 metų. Dėl šio teisės aktų, e, tiesą sakant, turiu pirmiausia pasidomėti detaliau, kad galėčiau iš esmės atsakyti. Toliau Anija Weisgerber. Pone Dali. Mano klausimas yra susijęs su maisto politika. Europos vartotojų politika reikalauja, kad vartotojai patys galėtų teisę pasirinkti. Pastaruoju metu vis e, skaitome daugiau e, pranešimų apie maisto priedus, e, konservantus ir kalbant apie maisto žymėjimą, maisto ženklinimą, ar nereikėtų pateikti visapimančios informacijos, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo apgavyščių, kad jie žinotų, kokie yra ingredientai. Ar jūs pateiksite iniciatyvų, kad žymėjimas, ženklinimas būtų aiškesnis? Mano pozicija dėl imituojančių produktų yra ta, kad tai yra sukčiavimas. Todėl aš manau, kad turime viską padaryti, užtikrindami, kad vartotojai nebūtų apgaudinėjami. Jie neturėtų galvoti, kad jie perka vieną daiktą, kai iš tikrųjų jie perka kažką kitą. Jie galvoja, kad perka daiktą galėdami, manydami, kad tai yra jiems gerai, o iš tikrųjų tai yra žalinga. Todėl atsakymas, mano atsakymas yra taip. Aš labai greitai imsiuos priemonių užtikrint, kad e, šiame sektorijoje ženklinimas būtų tinkamas. Ačiū už labai aišku atsakymą. Ir tol, turiu tolesnį klausimą, ypač dėl atsakingų, atsakingos informacijos pacientams. Klausimas yra toks. Ar pritartumėte pasiūlymui sukurti Europos internetinę duomenų bazę ar nacionalinės tinklavietės, kurios pateiktų neutralią informaciją apie tam tikrų lygų gydimą. Tai yra papildoma informacija apie vaistus ir taip toliau. Tai būtų labai svarbi informacija pacientams, ligonėms ir vartotojams. Daug informacijos internete yra, tačiau yra labai įvairi. Žinote, kokios yra taisyklė, ponė Weisgerber, nes papildomas klausimas turi būti susijęs su pradiniu klausimu ir ponas dar neprivalo atsakyti. Dabar ponė Šaldemoze. Ačiū. Sėdžiu štai čia. Pone Daly, Tai, ką jūs mums šiandien pasakojate, skamba labai gerai. Jūs ketinate būti sergėtojas, vartotojų gynėjas. Ar tai iš principo reiškia, kad galite pažadėti Europos vartotojams, jog teikdamas pasiūlymus dėl teisės aktų, jie, juose bus atsižvelgiama į, ir į vartotojus? Kad nebus Europoje vartotojų, kurie neteks įgytų teisių iki harmonizavimo. Taip pat norėčiau detaliau jūsų paklausti, ar pritarėte idėjai taikyti harmonizavimą deminimus minimaliai ar visapusiškai e, taikyti harmonizavimą Europos Sąjungoje. Fact, issue, um, uh... Tai yra vartotojų teisų srit, direktyvos sritis, direktyvos, kuri perduota ponios Reding kompetencijai. Tačiau dėl harmonizavimo visapusiško ar minimalaus harmonizavimo aš manau, kad čia yra įvairių argumentų. Mano nuomonė būtų štai kokia. Šioje srityje reikia elgtis atsargiai. Derinimas, harmonizavimas, kaip anksčiau minėjau, o nuoseklumas, mano manimu, yra svarbiausia. Negalima vienoje srityje sakyti vieną dalyką, kitoje srityje kitą, nes ten kaip ir labiau tai tiktų. Turime būti nuoseklus, mąstydami apie tuos dalykus. Ir jeigu tikime vieningą rinką ir manome, kad tam tikri reikalavimai, kalbant apie vartotojų teisės, yra svarbus vidaus rinkos prasme, tuomet turime elgtis taip, kad vidaus rinka būtų harmonizuojama kiek įmanoma. Kaip jau sakiau, standartų klausimas nėra dėrybų objektas. Nėra kalbama apie tai, ką aš galiu duoti ir ką galiu paimti. Kalba eina apie tai, koks yra teisingas standartų lygmuo E, ko tikisi Europos vartotojas, ar jis būtų suomis ar bulgaras, koks standartų lygis turi būti suteikiamas mūsų piliečiams. Na ir mes turime priimti šią savoką, suvokti ją, kalbant apie įgytas teisės. Ir aš manau, kad vartotojų organizacijos irgi šiuo metu svarsto tuos klausimus. Ir aišku, tai yra demokratinis procesas e, kiekvienoje valstybėje ieškant pusiausvėros, bet aišku, galima daug naud, gauti daug naudos iš vieningos rinkos ir reikia pasverti tuos argumentus. Ir manau, kad tai, apie tai ir turėtų būti kalbama. Ar tai naudinga vidaus rinkai ar ne? Nežinau, ar e, šiaip jau kas nors man paaiškėjo, bet mano klausimas buvo susijęs ne vartotojų apsaugos direktyva, bet aš mašiau e, būtent apie tuos teisės aktus, kuriuos jūs pateiksit iš savo srities. Ar jūs pateiksit pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama visiškai suderinti ar minimaliai suderinti? Bet e, šiaip ar taip gali būti vartotojų, kurie gali prarasti e, dabar turimas teisės. Jeigu man reiks priimti sprendimą dėl teisės aktų, kurie turėtų įtakos visai vidaus rinkai, tais klausimais, kurie yra svarbus vartotojų rinkai, tuomet aš mieliau pasirinkčiau tai, kas yra naudinga vidaus rinkai. Nes aš manau, kad e, tai, kas naudinga vidaus rinkai, galiausiai bus naudinga vartotojui. Tai jeigu, jeigu kalba eina, jeigu nu, harmonizavimas yra naudingas vidaus rinkai, aš rinkčiausi harmonizavimą. Ir tai yra tos problemos, su kuriomis politikai karts nuo karto susiduria. nes juk dirbame su labai įvairialypę bendruomenę. Kiekviena valstybė šimtmečio eigoje susikūrė savo tradicijas. Ir yra tokių situacijų, kai reikia kom ieškoti kompromiso, ieškant tokio sprendimo, kuris būtų naudingas galiausiai visiems, kuris naudingas visiems tikrąją to žodžio prasme. Jeigu mes tikime ir manome, kad vidaus rinka yra naudinga, tuomet kažką galima prarasti, bet kitu, kitais atvejais gauti kur kas geresnį prie, prie, prieinamumą prie produktų prieinamomis kainomis. Taigi visus tuos dalykus reikia atsižvelgti ir negalima sakyti, kad ar viena ar kita būtų naudingiau. Nikolsonas. Pone Dali, ES didžiausias importuotojas iš maisto produktų srityje ir mes manome, kad ES ūkininkų produktai yra, aukščiausių, aukščia, yra aukščiausios kokybės ir pas mus standartai taip pat yra labai aukšti. Kaip Jūs pasirūpinsite, kad maistas patenkantis į ES nebūtų gaminamas žemesniais standartais? Ar ginsite Europos standartus PPO? Taip pat norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl genetiškai modifikuoto organizmo importavimo į ES ir dėl veiksmingesnio licencijavimo ES tam, kad būtų galima kovoti su aukštais kaštais. Ir, pavyzdžiui, Brazilijos jautienos importas mane neramina, jautienos, kuri netitinka Europos ūkininkų standartų. Ir ar ketinate peržiūrėti elektroninį ženklinimą, galvijų ženklinimą nes tai būtų aplinkos, aplinkos sauginė prasme gyvybingas sprendimas. Only two minutes. Um, uh, sorry about that. Um, uh, the, again, I, I, I'm going to repeat what I have already. Matyt, pasikartosiu. Pagrindinis principas yra tas, kad maistas patenkantis į Europos Sąjungą, ar tai būtų mėsa iš Brazilijos, ar, ar kokia tai kitokia mėsa, kad atitiktų Europos Sąjungos standartus. Dar nesu šiuose pareigose, bet jeigu būsiu, aš nesitaikstysiu su tuo, kad maistas, nesvarbu koks jis bebūtų, patenkantis į ES būtų žemesnės kokybės žemesnių standartų arba netitiktų kokybės standartų, kuriuos mes nustatome savo gamintojams. Toks bus darbo mano principas. Na ir kalbant apie jautieną iš Brazilijos. Maisto žemės ūkio tarnyba sertifikavo vietas, iš kurių gali būti eksportuojama mėsa iš Brazilijos į Europą. Ir jeigu ta mėsa atitinka mūsų standartus, tuomet ją galima eksportuoti į mūsų, valst, į mūsų valstybės. Dėl žymėjimo, avių, avių žymėjimo nuo šio mėnesio pirmosios dienos įsigaliojo tokia procedūra. Ir daugelie valstybių jie yra jau kurį laiką taikoma. Ši direktyva dabar jau yra įgyvendinama. Jeigu matysime kažkokiu tai atsirandančių naujų elementų, tuomet pažiūrėsime, kokios, kokios yra tų elementų pasiekmės. Bet kol kas pozicija yra ta, kad avių žymėjimo direktyva turi būti gyvendinama ir būtent pagal tokią politiką mes ir dirbsime. Dankeschön, Martin Häusling. Häusling. Pone Daly, buvo pasiūlyta, kad valstybės narės gali pačios priimti sprendimus dėl to, ar genetiškai modifikuoti organizmą joms primtini ar ne. Aišku, tai yra labai sudėtinga iniciatyva, sunku nubrėžti sienas Europoje tam, kad na, ta, ta tarša būtų kontroliuojama. Taigi, ką Jūs manote apie sprendimą renacionalizuoti šią atsakomybę? Ar nekiltų tokiu atveju konfliktų? Uh, Kitas dalykas susijęs su sieklų apsauga. Parlamentas mano. Anschließen und werden Sie alles dafür unternehmen, dass wir gerade. Ar jūs pritarėte parlamento pozicijai šioje srityje? Ar ketinate užtikrinti nulinę toleranciją genetiškai modifikuotų organizmų taršai? Taršai tais organizmais. Again on this subject, um... Vėlgi, per tas kelias savaitės, mm, kuomet bandžiau susipažinti su visais klausimais ir dosie, daug girdėjau įvairių naujienų, įvairios informacijos ir supratau, kad tie požiūriai dažnai skiriasi, nesutampa. Netgi ir parlamente skirtingos nuomonės girdžiu. Uh, Taigi manau, kad reikia labai išsamei padiskutuoti tais klausimais. Jūs e, kalbėsite apie genetiškai modifikuotus organizmus, aš jūsų diskusijų labai atidžiai klausysiuos. Ir diskutuosiu su jumis tais klausimais e, dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Ir tiki, tikiuosi, kad galėsime greitai priimti sprendimus. Ir pakartosiu tai, ką jau sakiau. Tas neiškumo lygis šioje srityje yra nenaudingas niekam. Manau, kad reikia skubiau spręsti šios klausimus ir ieškoti galimų sprendimų, kurie būtų racionalūs, kurie būtų saugus, nes juk kalba pirmiausia eina apie saugumą, kad visi galėtų sutikti, kad tai yra teisingas kelias. Dėkoju. Dabar periname prie penktojo klausimų raundo ir pirmasis klausimas bus Kristoferio Fielnerio. Ačiū, ponė Daly. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs norite įgalioti vartotojus, teikiant informaciją ir galimybę pasirinkti. Ir aš tikiuosi, kad jūs ketinate įgalinti ir pacientus rinktis ir per pateiktą informaciją. Ir jeigu tą padarysite, matyt, susitlauksite daug priešų iš įvairių valstybių narių pusės. Ir aš manau, kad turite būti labai griežtas ir tvirtas e, pacientų labui, ypatingai tų, kurie kenčia nuo chroniškų lygų, tam, kad būtų e, ieškoma naujų e, gydimo būdų, tai yra gyvybės ir, ir mirties klausimas. E, Ir mes jau aštuonerius metus bandome e, prastumti teisės aktus dėl pacientų informavimo. Jūs sakote, kad norite iš naujo įvertinti tą paketą. Ir aš norėčiau paklausti, ką jūs turite omenyje, sakydamas pervertinti. Ir koks bus to pervertinimo rezultatas. Aš visiškai su jumis sutinku, kad mažiau kontroversiški to teisės akto paketai e, gali būti greičiau patvirtinti, lyginant su daugiau kontroversiškais e, paketo elementais. Bet tikrai reikia pasirūpinti, kad tie kontroversiški teisės akto elementai nebūtų vilkinami ilgiau negu reikia. Aš politikoje jau eilę metų. Užėmiau įvairias pareigas, pareigas, kurį reikėjo man savo valstybėje priimti vieną ar kitą poziciją, pavyzdžiui, mokesčių srityje, kai buvau finansų ministru. Uh, liberalizuojant ekonomiką, kai buvau finansų ir priekybos ministras Maltoje, taip pat liberalizuojant kitas sritis Maltoje. Ir dėja, užimant tokias pareigas, priešai yra neišvengiama darbo dalis. Ir tai manęs ne, neišgazdins, ne, neišves iš pusiausvyros. Aš tikiu ir darysiu tai, kas reikalinga vartotoja, vartotojams. Na, priešų užsitarnaujami, priešai yra užsitarnaujami, bet bent jau tuomet žinai tiksliai, kad pasirinkai teisingą, teisingą linkmę, teisingą kelią. Ir tuo, tuo keliu ir turėjai. Dėl pervertinimo išdavos rezultato, kalbant apie pacientų informavimo pasiūlymą. Na, rezultato kol kas nežinau. Reiks palaukti, kol tas pervertinimas įvyks. Tuomet pažiūrėsime, koks bu, bus jo rezultatas. Taigi turite kantriai palaukti to pervertinimo rezultatų. I am, I am, I am patient. Aš esu gan kantrus, bet mielai norėčiau sužinoti, kodėl tas pervertinimas yra reikalingas. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti, tuomet išvelgsime jūsų mąstyseną. Taip pat Labai džiaugiuosi, kad paskirtasis komisaras yra pasirengęs kovoti, nes būtent to mums ir reikia. Ir tikiuosi, kad jeigu jūs kovosite šioje kontroversiškoje srityje, tikiuosi, kad rezultatas nebus žemiausias bendras vardiklis, nes dėja dažnai tokį rezultatą gauname, kai kalba eina apie kontroversiškus klausimus. Ir aš tikiuosi, kad jūs laikysite savo pozicijos ir kovosite tvirtai. Pasakykite tik tai, kodėl tas pervertinimas yra reikalingas. Per šį pervertinimą mes pasirūpinsime, kad būtų aiškiau atskirtas informavimas nuo reklamos. Tai yra labai svarbu, nes nenorime patekti į pavojų, kai žmonės tam tikrų momentų, pažeidžiamų savo gyvenimo momentų, kai na, susirga, kenčia nuo kažkokios tai lygos, yra verčiami įsigyti produktą, kuris galbūt jiems visiškai net neš jokios naudos. Taigi turime labai būti atsargus. Ir dėl to aš primiktinai reikalausiu, kad būtų labai aiški daroma demarkacinė linija tarp informavimo ir reklamos. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Reikia pasirūpinti, kokios informacijos reikia pacientui. Kokiu metu ta informacija jam reikalinga. Aš asmeniškai bijau kad nesusiklostytų tokia situacija, kai žmonės priima sprendimus apie savo sveikatą, nepasikonsultavę su profesionaliais gydytojais. Ir tai gali būti tikrai pavojinga žmonėms. Dėl to tą, tą klausimą reiks aptarti su jumis. Pažiūrėti, kur nubrėžti tą liniją. Ačiū Edita Estrela. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Dalį. ES atsakomybė sveikatos srityje yra gan ribota. Lisabono sutartyje yra numatyta galimybė imtis veiksmų dėl konkrečių lygų. Kokios, dėl ties kokiomis lygomis jūs daugiausia sutelksite dėmesio, skirsite daugiausia dėmesio. Na ir dar būčiau labai dėkinga, jeigu pasakytumėte, ar į jūsų prioritetų sąrašą pateks ir reumatinės lygos. Mano nuomonė, kuri susiformavo likščioliai, yra tokia. Aš daugiausia dėmesio skirsiu sveikatą, lem, ties sveikatą lemiančiais veiksniais, o ne konkrečiomis lygomis. Su turimais ribotais ištekliais, aš manau, yra labai svarbu pasirūpinti uh, kad mes spręstumėme lygos priežastis. Dažnai tai yra horizontalios priežastys. Aš nesu gydytojas ir nebandau čia kažkokiu tai profesinių patarimų dalinti, bet yra kažkokie konkretūs lygą lemiantys veiksniai, kurie yra būdingi eiliai lygų. Jeigu, pavyzdžiui, esi nutukęs, esi linkęs e, pasigauti vėžį, e, kardiovaskuliarinėms lygoms esi labiau pažeidžiamas, Taigi, vietoj to, kad sutelkčiau dėmesį ties konkrečiomis lygomis, aš tiesiog pasakysiu, kad tai mums tuos trumpalaikį sprendimą. O jeigu mes daugiau dėmesio skirsime lygą sąlygojantiems veiksniams, tuomet tai duos ilgesnės, e, ilgesnės perspektyvos rezultatą. Taip pat e, sveikatos lygybė lygybė sveikatos prasme yra labai svarbu. Nes kalbant apie gydimą, ta lygybė yra labai svarbi ir mes, komisija, parlamentas kartu galime kur kas daugiau nuveikti dirbdami iš vien visose ES valstybėse narėse tam, kad na, kovotumėme kartu visi prieš lygas sąlygončius veiksnius, sukėlėjus, lygų sukėlėjus. lauksime konkrečių veiksmų programų dėl, dėl vėžio ir kitų konkrečių lygų. Man atrodo, klausimas buvo būtent apie tai. Dabar Haidė Rūlė. Ačiū, ponė Dali. Jūs kalbate apie informuotą vartotoją ir teisės aktų įgyvendinimą. Tačiau ką, darytume, ką darysite su rinkos priežiūra, nes e, per mažai yra daroma šioje srityje ir dėl prekių pakuočių. Kaip jūs ketinate sustiprinti priežiūrą tam, kad vartotojai būtų apsaugomi nuo elektroninių žalingų žaidimų ir žaislų ir panašiai. Komisijoje yra daug vidinių komitetų ir mes per mažai žinome, kas dirba tose komitetuose ir kas patarė komisijai. Ar jūs neketinate užtikrinti didesnio skaidrumo, kalbant apie tų komitetų darbą? informuojant apie darbo rezultatus. Kitas klausimas dėl standartizavimo komitetų. Vėlgi parlamentas gauna per mažai informacijos, ypatingai kalbant apie standartizavimo komitetus, kur jų na, konfiguracija nėra subalansuota. Per mažai smulkių vidutinių įmonių vartotojų asociacijų atstovų yra tuose komitetuose. Ar esate pasirengęs kažką daryti tam, kad standartizavimo komitetai dirbtų ir būtų būrėmi sažiningiau? Issues, fact, make... Taip, aš užsiimsiu šiais klausimais ir užtikrinsiu, kad e, e, tai yra, kad e, aš padėsiu, kad mes tikrai priimtume sprendimus standartizavimo klausimais. Jeigu būtų tam tikrų subjektyvių nuomonių, tai be abejo turėsim išsiaiškinti jų priežastis, kadangi mums reikia objektyvių, e, objektyvių patarimų. Ta pati pasakyčiau ir apie skaidrumą. Maničiau, kad ES grindžiama skaidrumo principu ir todėl mes skaidrumo principą turėtume nuosekliai taikyti visuose savo veiksmuose. Bet kita vertus, tas klausimas turi daug aspektų. E, yra tam tikrų atvejų, kai reikia e, e, šiaip tam tikros proceso ar sprendimų slaptumo. E, na, o dėl stebėjimo, stebėsenos, priežiūros. Tai čia šiuo atveju mes kalbam apie pajėgumų kūrimą valstybėse narėse ir tokių pajėgumų užtikrinim, tinkamų pajėgumų užtikrinimą. Turiu, kai kalbu apie pajėgumus, tai turiu galvoje taip pat, turiu galvoje žmonių išteklius, jų taikymą, kar, kartu turiu technologijų pajėgumus ir kartu tų žmonių išteklių tinkamą parengimą, tinkamas žinias. Ir čia be abejo komisija neketina pati stebėti, tik tai komisija ketina užtikrinti, kad valstybių narių turimi pajėgumai tikrai būtų tinkamo, tinkamo lygio. Kitas klausimas. Dėl tų normų nustatymo komitetų e, Antai paskutinis pavyzdys buvo e, e, jų darbo, tai žaislų direktyva. Bet kita vertus mes parlamente nelabai žinom, kasgi konkrečiai įvyko, įvyko kai ta direktyva jau buvo priimta. Tad klausimas, manau, būtų toks. E, antai, sakykime, jeigu yra tam tikri, tam tikri produktai susijęs su, juose yra alergija, alergija sukeliančių medžiagų, tad mes tikrai turėtume užtikrinti didesnį skaidrumą, kad ir parlamentas e, šiaip jau turėtų, galėtų tarti svaresnį žodį ir, ir tikrai pasinaudoti savo kompetencijomis. Atsakymas. Kai dabar imamės, imamės kokiu nors veiksmu, antai, sakykime, žaislų klausimas. Tai kitas žingsnis - standartų nustatymas. Ir tokiu atveju mes kreipiamės į EFSA agentūrą, kad ši padėtų parengti standartus. Mums EFSA agentūros reikia, kad šioji tikrai e, galėtų padėti mums, e, kai mes rengiam tam tikrus papildomus reikalavimus. Mums reikia greitų, tinkamų sprendimų, kurie būtų priimami e, tikrai kuo objektyve, objektyvesniu ir e, kuo tokiu nepriklausomai nuo, e, būtų nepriklausomi. Ir kartu mes tikrai turėtume finansuoti organizacijas, kad būtų galima pasiekti norimų rezultatų. Ačiū. Toliau ponia Emma McClarkin. Mano klausimas susijęs su informacija vartotojams apie maisto produktus. Dabar plačiai aptarinėjamas šitas klausimas. Kai bus priimtas sprendimas, tai vartotojai turbūt ras visą reikiamą informaciją ant maisto produktų, kad galėtų tinkamai pasirinkti, kokius produktus pirkti. Ir čia vėlgi ketvirtas straipsnis e, reglamento Kita vertus, kitas reikalavimas, kad informacija nebūtų e, tokia perteklinė. Ir klausimas toks, kaip užtikrinsit pusiausvyrą tarp to, kad tikrai būtų, e, tik, kad tinkamai veiktų ta vidaus rinka ir kartu, kad būtų pateikiama vartotojams tokia informacija, kuri tikrai dėrėtų prie jų poreikių. Atsakymas Dabar visos tos iniciatyvos, kurių mes imamės ženklinimo srityje, tai atrodo, kad tikrai nebuvo atveju, kai komisija drausdavo tam tikrus produktus. Na, o vartotojai tada e, klausimas būtų toks, ar vartotojai nori informacijos, kad jie galėtų tada tinkamai pasirinktų. Bet mūsų kaip komisijos tikslas būtų savotiška lobizmo veikla, tiesiog skatinti vartotojus siekti, norėti informacijos ir užtikrinti uh, ir tada pasirūpinti, kad informacija būtų prieinama, kad ji būtų suprantama, kad ji būtų pakankama. Anksčiau aš pavartojau žodį tokia, kad mes turim būti tokia mm, gudrus, ta gerąją prasme. Ir mes turėtume pasiekti tikrai gerą pusiausvyrą, mm, kai, kai kalbu apie informaciją ant etikečių. Uh, Kita vertus, ar vartotojai šiaip jau pakankamai mm, sąmoningai gali skaityti tą informaciją. Tad mes turėtume užtikrinti, kita vertus, kad toji ant etikėčių pateikiama informacija būtų suprantama vartotojams, atitink, atitiktų jų poreikius. Taip, mes kalbam apie tokį e, gerą ženklinimą, prieinamumą prie informacijos, Kita vertus, mes turėtume renkti, savotiškai mokyti vartotojus tinkamai pasinaudoti gaunamą informaciją. Ačiū. Norėčiau dabar paminėti alkoholį. O dabar, kai kalbama apie alkoholio politiką, tai e, tikiuosi rasit, pasirūpinsit tinkamą pusiausvyrą tarp informa, vartotojų informavimo kampanijų ir kita vertus reglamentavimo, re, informacijos pateikiamos e, vartotojams reglamentavimo. Kaip jūs, kaip jūs vis dėlto pasirūpinsit šitą pusiausvyrą tarp tų dviejų dalykų? Atsakymas. Aš galiu, e, atsakysiu šitą klausimą remdamasis patirtimi, kai buvau sveikatos ministru Maltoje. Man teko būtent e, šis uždavinys. Maničiau, kad atsakas į piknaudžiavimą alkoholiu tai pirmiausia plati informavimo kampanija. Kita vertus, manyčiau, reikėtų numatyti ir tam tikrų kontrolės priemonių. Antai kai draudimas ar kontroliavimas, kad neblaivus asmenys sėstų prie vairo. Ir tikrai mes jau turėtume vis labiau spausti, e, būtent e, užtikrindami, kad taip nebūtų. Aš turiu galvoje, aš turiu pirmiausia galvoje, kad nebūtų piknaudžiaujama alkoholiu, ne apskritai, kad būtų atgrasoma nuo alkoholio vartojimo. Maničiau, kad tas klausimas tikrai platus ir čia tikrai reikia turėti tokių pakankamai naujoviškų minčių. Ačiū At, už atsakymus. Dabar jau mes išgirdom uh, jūsų atsakymus e, apie alkoholį, o dabar Marit Palsen. Dabar jums e, tas portfelis, už kurį jūs atsakot, aš norėčiau iškelti štai tokią labai ūmę e, problemą ir ta, tos problemos mastas didėja. Tai yra E, turiu galvoje antibiotikų klausimą ir, ir savotišką rezistencijos stiprėjimą antibiotikams. E, šiaip mes iš tikrųjų e, tai yra išrašomi plačiai vaistai, bet kita vertus mes neturim iš savo, išsamaus visą apimančio vaizdo apie tai, kokios rūšės vaistai, antibiotikai išrašomi antai gyvūnams įvairiems, nes mes iš tikrųjų e, turim pasirūpinti, kad antibiotikų ne, nebūtų per daug e, nu, numatoma pašaruose, turim mąstyti apie vartotojų sveikatą. Taip, aš visiškai sutinku su jūsų teiginiu kad mums reikia sveikų gyvūnų, e, kurių pagrindų tikrai galėtume gaminti sveikus maisto produktus. Ir mes ir toliau dirbam tą kryptimį, mes tiesiog tęsiam tuos darbus, kurie jau buvo pradėti praeitie. Mano tarnybos tikrai, e, mūsų tarnybos tikrai daug padirbėjo, rengdamos, parengdamos tinkamus standartus E, standartus dėl vaistų, medicinos, tai yra vaistų likučių e, pašaruose ir galutiniuose gyvūninės kilmės produktuose. Tai yra šioje srityje jau mes dirbam ir turim eiti į priekį. Ir tokiu būdu mes nustatom tam tikrus reikalavimus dėl doza, vaistų dozavimo Bet e, prisipažinsiu, aš šiaip jau iš, iš tokio išsamaus atsakymo negaliu pateikti, bet kita vertus mes turėtume taip pat koordinuoti veiksmus su Žemės ūkio klausimų komisijos narių ir, ir kartu tą klausimą turėtume derinti per valdymo komitetus. Gerai, ir toliau prieėjom prie paskutinio klausimų rato. Marina Jana Kudakis. direktyvoje dėl e, šiaip jau tarp valstybinių paslaugų suteikimo e, siekiama suderinti tam tikrą praktiką. Tačiau čia jungtinėje, jungtinėje karalystėje buvo toks atvejis, kai pacientas, nemokėdamas anglų kalbos, nukentėjo, tiesiog baigėsi mirties atveju. Uh, Bet dabar galbūt galit užtikrinti, kad dabartiniai pasiūlymai būtų ne vien tik tai e, šiaip jau ekonomiški, bet kartu, kad būtų pasirūpinta aukščiausių pacientų sveikatos lygiu. Aš šiaip jau turėčiau pasigilinti jūsų paminėtą atvejį ir, ir nuspręsti, Ar čia tas klausimas šiaip jau toks tarp valstybinis? Tačiau kalbant apie sveikatos priežiūros profesionalus, tai čia jau mano kompetencijos ribos, bet mes turim be abejo kartu dirbti ir su kitais komisijos nariais, kad užtikrintume pacientų apsaugą, o ne vien tik tai mąstydami apie paslaugos, veikatos priežiūros paslaugos ekonomiškumą. Mes neturėtume taip pat išleisti iš akių tų standartų, kurių reikia užtikrinti, užtikrinti pacientų saugai. Pone Rivazi, ačiū pone pirmininkė. Pirma pastaba. Kai kalbam apie vaistus, tai labai malonu, kad tas klausimas perkeltas į sveikatos e, būtent priežiūros e, ratą. Na, o dabar norėčiau išgirsti to e, A gripo, apie A gripo vakcinas Europoje padėtį. Yra tam tikrų ženklų, rodančių, kad tam tikrose valstybėse narėse prarandama, išvaistoma daugybė, daugybė pinigų tiesiog perkant tam tikras vakcinas. Dabar uh, E, klausimas toks. E, E, dėl interesų susikirtimo tarp mūsų e, institucijų, tarp farmacijos laboratorijų, tarptautinių e, įstaigų. Mano klausimas, kaip reikėtų užtikrinti mūsų institucijų objektivumą, nepriklausomybę, ar tai būtų vaistų kontrolės agentūra, ar, ar bet kokia kitokia bendrijos agentūra, kad būtų užtikrintas jų objektivumas ir nešališkumas santykiuose su tarptautinėmis didžiosiomis farmacijos priemonėmis, e, įmonėmis. Atsakymas. Mes dabar turėtume įvertinti dabartinę padėtį ir tada turėtume vis dėlto nuspręsti, kokių veiksmų imtis tam, kad užtikrintume e, e, paslaugų kokybę paslaugų teikiamų pacientams. Bet, bet kokiu atveju mes turim siekti pusiausvirus. Pusiausvirus tarp pirmiausia to, kad reikia turėti stiprią farmacijos pramonę ir kartu, kad e, ta pramonė, tai yra, kad e, būtų suteikiamos tinkamos paslaugos pacientams. E, nes kita vertus, stipri farmacijos pramonė yra ją suinteresuoti pacientai ir to aspekto nereikėtų išleisti iš akių. Na, o šiaip šioje srityje be abejo yra daugybė sąveikos, e, sąveikos taškų. Aišku, galima kalbėti apie išteklių e, e, prioritetų nustatymą. Mes negalim, ta prasme, diktuoti savo sąlygų farmacijos pramonė. Jie turi nusistatyti prioritetus, išteklių prioritetus ir panašiai, bet mes turėtume dėstyti farmacijos pramoniai būtent savo požiūrį į šį klausimą, atsižvelgdami į pacientą klientų poreikius. Bet čia tiesiog tik tai pavyzdį pateikiau. O šiaip be abejo daug dar ką reikia nuveikti šiuose, šiuose ir kitose srityse. Pavanova. Ačiū toliau, Antonija Parvanova. Ačiū. Pone Daly, aš esu čia. Jūs prisimėte didelių įsipareigojimų atsakydamas raštu į mūsų klausimus, kuriant praktikas, kovojant su vaistų padirbinėjimu. Čia parlamente vyksta didelė diskusija susijusi su vaistų padirbinėjimu ir direktyva. Mums atrodo, kad na, ar jūs ketinate įsigilinti į šį reiškinį, ypač prekybą internete tokiais vaistais ir e, paralelinę prekybą. Kaip esu pareiškęs atsakymuose raštu, aš manau, kad vaistų padirbinėjimas yra pavojinga, pavojingas vartotojams reiškinys. Tai yra taip pat didelis pavojus ir naujovių siekimui Europoje. Paprastai nėra taip sunku žengti kažkokius žingsnius e, tame segmente, kuris, kur prekiaujame ne internetu, nes fizinėme pasaulyje viską kontroliuoti ir stebėti galima šiek tiek lengviau. Taip pat savo atsakymuose raštu pareiškiau, kad dėsiu visas pastangas užtikrinant, kad tokia pati kontrolė, kuri taikoma e, priekybai ne internete, būtų taikoma ir priekybai internete. Nes, kaip žinome, daugiausia padirbtais medikamentais prekiaujama internete. E, reikia nedaug pinigų, kad galėtum įkurti interneto tinklavietę ir gali daryti, ką nori su tokia svetainė. Todėl labai svarbu su šiuo reiškiniu kovoti. Žinau, kad tai nėra lengva įvairiais aspektais, ne vien tik tai cenz, cenz, cenzavimo pras, prasme. Bet su kolegomis kolegijoje mes dirbsime kartu, sprendžiant medikamentų padirbinėjimo klausimą ir prekybos jų internete. Visa ši praktika daugiausia susijusi su, su organizuotu nusikalstamumu. Ar dirbsite kartu su kolegomis atskingais už teisingumą ir vidaus reikalus, taip pat įtraukiant ir kitą praktiką, pavyzdžiui, elektroninę medicinę pagalbą, kuri taip pat kelia pavojų žmonių sveikatai. Aš manau, kad tomis kryptimis mes turime dirbti labai svarbu dirbti kiek tik įmanoma, kovojant tiek su organizuotu nusikalstamumu ir su tokiamis e, koncepcijomis, kai teikiama, teikiami mediciniai patarimai e, per atstumą. Tačiau, kaip sakiau, šiais aspektais reikia dirbti su kolegomis komisijoje. Ačiū. Toliau ponia Judith Merkės. Aš čia kairėje. Europa susiduria su gyventojų senėjimu ir iš to kyla įvairiausių problemų. Tačiau demografiniai pokyčiai iš tikrųjų neatsispindi Europos sveikatos politikoje. Ką jūs darysite? Ar tai yra prioritetas, ar tai turėtų būti Europos politika, ar turėtų tai likti nacionalinių valstybių rankose. Kaip garant, jeigu norite garantuoti tą patį sveikatos priežiūros lygį visoje Europoje, kaip tai padarysite ir kaip užtikrinsite, kad gyventojų senėjimo, gyven, sensatis gyventojai turėtų tokį patį judumą. Ir antras klausimas, kuris neleidžiamas, ar galite pakalbėti apie gyv, gyv, gyvūnų pervežimą ir apie tą laiką, kurį jie praleidžia prieš pakliūdami į skerdyklą. Atsakymas yra tai, kad senėjimas, visuomenės senėjimas yra prioritetas, tai yra demografinė realybė ir aš manau, tai yra aš pritariu Jums, kad šis reiškinys tinkamai nesispindi šiuo metu taikomojo politikoje. Ir aš norėčiau padaryti šį dalyką viena sričių, kur mums reikia padirbėti labai smarkiai. Tai nėra tiesiog senstačių gyventojų gydimo klausimas. Tai yra, tai yra klausimas susijęs su jų gyvenimo būdu. Tai yra klausimas susijęs su tuo, kad žmonės nesijaustų e, kaip našta kitiems. Todėl e, visos problemos yra daug platesnės negu kalbėti vien tik tai apie vaistus. Kalbant apie Alzheimerio, apie silpnaprotystę ir taip toliau, yra medikamentų, galima kalbėti ir apie tai, tačiau e, daug plačiau tai yra klausimas apie tai, kaip galima užtikrinti, kad žmonės sveikai galėtų gyventi ilgesnį gyvenimą. Būtent apie tai reikia kalbėti. Ar tai bus nacionalinė kompetencija, ar tai bus Europos politika, E, nelabai dabar galiu ką nors pasakyti, nes reikia apie tai daugiau pagalvoti. Ir aišku, tai priklausys ir nuo sprendimų, kuriuos galėsime pasiūlyti, ar iniciatyvų, kurias galėsime pasiūlyti būdo ar formos. Ar tai bus nacionaliniai ar europiniai projektai. Visą tai yra taip pat susiję ir su judumu nes pagyvenusių žmonių priežiūra yra labai svarbus klausimas. Aš tiesiogiai pusantrų metų su šiuo klausimu e, dirbau pastarosius pastaruoju metu. Tai nėra lengvas klausimas dėl gyvūnų transportavimo, jeigu duosite man keletą sekundžių, ponia pirmininkė, tai taip pat svarstysime šias direktyvas. Tačiau pirmiausia, turime užtikrinti, kad tai, ką turime šiandien, būtų įgyvendinta tinkamai ir po to reikia to gyvenimo rezultatus įvertinti. Tačiau turime labai aiškias pozicijas, aiškius tikslus, kur mes norime mm, nueiti. Ir nemanau, kad turėtų būti problemų su parlamentu šiuose srityse, nes gyvūnų gerovė mums rūpi taip pat labai smarkiai. Ačiū. Tai taip pat mums taip pat labai smarkiai rūpi ir tikiuosi, galėsime dirbti kartu. Tikiuosi, kad galėsite pateikti tam tikrų tikslų abiem klausimais, tiek gyvūnų transportavimo srityje ir duosiu jums savo laiko šiek tiek atsakymui. Jeigu manote, kad gyventojų senėjimo klausimas yra europinis klausimas, kaip apie tai pasakysite tarybai? gyvūnų transporto srityje imsimės veiklos, kaip galima greičiau. Šiandien per šias kelias valandas kartu išgirdome daug, apie daug prioritetų. Turime veiksmus prioritetizuoti. Na, o gyvūnų sveikata ir gerovė turėtų būti mūsų, mūsų vienas iš prioritetų ir turėtume čia imtis veiksmų. Aš nesakiau, kad tai yra europinė atsakomybė būtent gyventojų senėjimas. Aš sakiau, kad reikia pagalvoti apie tai ir priklausomai nuo to, kokiu iniciatyvų pasiūlyme, matysime, kur, kur kieno bus kompetencija. Ir paskutinis klausimas. Paskutinį klausimą uždės ponas Zėber. Man atrodo, aš kalbėsiu ne paskutinis E, bet jūs atsakėte į daug įvairiausių klausimų. Norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą su Europos parlamentu, ypač su aplinkos apsaugos komitetu. Kaip žinote, parlamentas yra vienintelis parlamentas, į kurį e, žiūrima rimtai, tačiau jis neturi iniciatyvos teisės. Tai nenumatyta sutartyse. Senoji komisija tik septynis, kart, septynis kartus pasinaudojo iniciatyvos teisę. Kokia jūsų pozicija kolegijoje? Ar jūs rengdami teisės aktus ateisite pas mus į komitetą aptarti tai iš anksto? Ar nesinaudosite šią teisę konsultuoti su mumis? Aš jau turėjau anksčiau galimybę pasakyti ir galiu pakartoti, kad aš ketinu pas jūs atvykti kaip galima anksčiau tome sprendimų prieimimo procese, kad jūsų indėlis būtų juntamas tame procese kaip galima anksčiau. Kaip sakiau, geriau E, kalbėtis su jumis dėl politikos, o ne kovoti su jumis. Aš noriu, kad tos priemonės, kurios būtų pasiūlytos, jau būtų aptartos tarpusavėje, tarp mūsų, įtraukiant ir parlamentą. Aš norėčiau tai daryti ir galiu pažadėti, kad skirsiu kiek tam prireiks laiko tam, kad galėtume padiskutuoti su jumis. Žinau, kad mano pirmtakas, pirmtakė, taip pat paprastai kreipdavosi pirmiausia į parlamentą prieš viešai e, skelbdama kokius nors pareiškimus. Taigi ir aš manau, kad tai yra naudinga. Ir kaip anksčiau sakiau, aš jūs laikau jūsų rinkėjų atstovais ir e, visi pareiškimai bus skirti jūsų rinkėjams ir taigi sąžininga, kad jūs apie tai žinotumėte iš anksto. Mėly kolegos, baigiame klausimus. Dėkoju visiems dalyvausiems klausimuose. Kolegoms iš, iš Envi, Agri, MKO, MKO komitetų dėkoju už užduotus klausimus ir ponui daly už atsakymus. Buvo kalbama ir apie vartotojų apsaugą, sveikatos apsaugą, kitus dalykus ir mes visi pripažįstame, kad tai yra tos rytis, kurios yra svarbios piliečiams. Ir matome, kad ponas Daly 20 metų jau sukasi politikoje, iš klausimų jautėme tą ir sutaupėme šiek tiek laiko tiksliems atsakymams. Ir Dagmar Rodberant nekartą plojo klausimų metu. Tai reiškia, kad iškirdome pozityvių dalykų. Taigi, bendri klausimai baigėsi. Malcolm Haba irgi nori dar kreiptis e, prieš e, ponų dalyjai, suteikiant galimybę pasakyti apibendinančiam žodžiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto narių vardu už tai, kad pakvietėte mus į šios klausimus. Na, mes puikiai su jumis dirbame kartu ir norėčiau padėkoti dešimčiai komiteto narių, kurie uždavė klausimus. Norėčiau akcentuoti tai, ką sakė ponas Dali, atsakydamas į ponios Gebhardt klausimą. Aš manau, kad vienas svarbiausių mums aspektų tai yra jūsų patikinimas, kad jūs būsite vartotojų čempionų komisijoje. Ir puikus santykiai buvo mūsų su ponia Kuneva, pagristi tokiu darbo metodu ir nors neturėjome laiko panalizuoti tų santykių, tačiau tie santykiai tarp mūsų ir komisijos yra labai svarbus ir mes esame vartotojų programos biudžetų sergėtojai. Ir jūs, esate, jūs, kontro, jūs kontroliuojate vartotojų organizacijas ir aš manau, kad toks bendradarbiavimas ir išsiaiškinimas mums buvo labai naudingas, taip pat jūsų patikinimas uh, kad jūs veiksite kaip sergėtojas, ginantis vartotojų interesus. Mano komitetui tai buvo labai svarbus patikinimas. Dėkoju už to žodžius. You, Harbour, and... Dėkoju Malcolmui Harbour. Na, dabar ponui daly penkios minutės apibendinančiam žodžiui, prašau. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už šiuos man labai įdomius e, klausimus, pasikeitimą nuomonėmis įvairiais klausimais. Aš jau dabar pamačiau tas rytis, pajaučiau tas rytis, e, kur parlamentas svarsto mums svarbius klausimus ir e, nustato prioritetus tarptų sričių. Aš manau, kad ateitie dirbsime kartu Ir aš akcentuoju tą darbą kartu, nes nemanau, kad tą darbą galima atlikti pavieniui. Tai yra ta našta, kurią reikia pasidalinti. Esant tokiai sudėtingai situacijai, šiuose srityse mums reikia visų mūsų indėlio. Na ir ta idėjų vaivorykštė, kuri jaučiama yra šiame parlamente, yra labai graži. Ir tai sukuria pridėtinę vertę mūsų darbui ateičiai. Taigi, ženkime tuos žingsnius kartu į ateitį ir aš išklausysiu jūsų sprendimų, jūsų nuomonės. Aš tikrai taip su malonu laukiu to darbo, sunkaus darbo, tam, kad pacientai ir vartotojai taptų svarbiausiais mūsų politikoje. Dėkoju. Thank you, Dėkoju, ponė Daly. Klausimai baigėsi, koordinatorių posėdis pusė penkių vienas gėdų salėje.